Monsieur le candidat commissaire, Monsieur le Président de Magistris, Mesdames, Messieurs. Ponas paskirtasis komisarė, ponas ir ponai. Norėčiau presos atstovus išeiti iš salės. Dėkojame, kad atvykote. Tačiau noriu priminti, kad komisijos atstovas atsakys į jūsų klausimus po klausimų. tikiuosi, kad po fotografijų galima pradėti. Ir norėčiau pradėti gana greitai šios klausimus, nes turime labai nedaug laiko. Paskirtasis komisijos narys, ponas Levandovskis, turi 3 valandas ir ne minutę daugiau. Nei mažiau, nei daugiau. Taip yra todėl, kad iškart po to mes turime atlaisvinti šią salę kito paskirtojo komisaro klausimams. Šie klausimai yra tiesiogiai transliuojami internetu. Tai yra viešas biudžeto komiteto posėdis spaudos ir diplomatinio korpuso atstovai čia nauja. Noriu Jūs pasveikinti visus, ponios ir ponai. Šis posėdis yra rengiamas biudžeto komiteto, bendradaujant su biudžeto kontrolės komitetu ir aš sveikinu pirmininką magistris jie, jiems taip pat bus skirta laiko užduoti klausimus paskirtajam komisijos nariui. Žemės ūkio ir regioninės plėtros komitetai taip pat buvo pakviesti iš šios klausimus. Ir kaip aš suprantu, šių dviejų komitetų pirmininkai taip pat dalyvauja mūsų posėdėje ir užduos klausimus tų komitetų vardu. Taip pat noriu pasveikinti poną Janušą Levandovskį, kuris yra paskirtasis komisijos atstovas finansiniam programavimui ir biudžetui. Ponas Levandovskis nėra mums nepažįstamas. Tačiau mes nepažįstame Levandovskio kaip komisijos nario. Todėl pagal gairias pagal kurias tvirtinama komisarų kolegija, kaip išdėsta darbo tvarkos taisyklių 17 priedė. Komitetas turi vertinti paskirtą į komisarą pagal jo e, kompetenciją, atsidavimą Europos projektui ir jų asmeniniai nepriklausomybei. Komitetas taip pat turi panalizuoti paskirtą komisaro e, kompetencijos sritį, jų komunikacinius sugebėjimus noriu priminti Jums, kad paskirtasis komisaras jau atsakė į kai kurios klausimus raštu prieš šios klausimus ir šie atsakymai išdalinti visiems komiteto nariams visomis kalbomis. Taip pat prie salės e, yra pateikti kiti dokumentai, e, pažiūrėjau, darbo tarkė, pono Levandovskio biografija, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis taip pat interesų deklaracija, pono Levandovskio interesų deklaracija anglų kalba, taip pat pareiškimas apie komisijos misiją, kurią patikė ponas Baroso, taip pat klausimai raštu ir atsakymai, kuriuos pateikė ponas Levandovskis. Taip pat pono Baroso kvietimo laiškas. Pirmiausia, Jums papasakosiu, kaip mes renksime šios klausimus. Ir iš karto noriu atsiprašyti paskirtojo komisaro ir komiteto narių, kurie dalyvauja šiame posėdėje. Turiu atsiprašyti dėl to, kad laikas pasisakymams yra labai ribotas. Turėsime tų apribojimų laikysi, laikytis ir aš turės, esu priverstas stengtis e, laikytis to laiko. Paskirtasis komisaras žanginiam žodžiui gaus 10 minučių, po to tik tai po vieną minutę skirsime klausimams. Taip pat e, viena minutė bus skirta atsakymui ir papildomam klausimui, kuris uždavė pradinį klausimą, pirmąjį klausimą. Arba tos pačios frakcijos kitas narys galės užduoti papildomą klausimą, jeigu klausimo autorius suteiks tokią teisę tos pačios frakcijos kitam nariui užduoti papildomą klausimą. Tačiau mes čia prezidiume labai atidžiai seksime laiką, e, kuris skirtas parlamentėms frakcijoms ir užtikrinsime, kad laikomės tų taisyklių, kurios yra nustatytos koordinatorių. Ir pačiame biudžeto komitete paskirtasis komisaras dabar e, pasakys žanginį žodį 10 minučių, po to mums liks 2 valandos 45 minutės klausimams ir atsakymams. Jeigu po to dar mums liks laiko, paprašysiu pono Levandovskį pateikti baigiamasias pastabas. Taigi aš dabar siūlau išklausyti paskirtojo komisaro. Sveiksime jam žodį, žanginiam žodžiui. Pane Levandovskiai. Dėkoju. Ponas pirmininkė, jūs sėdite už manęs, bet jau ne aš taip sutvarkiau. Taigi aš norėčiau pateikti keletą pastabų, bet norėčiau jas pateikti visų pirma savo gimtają kalbą, lenkų kalba. Tiesą sakant, būtent kalba sunkiais laikais išlaiko nacionalinį identitetą ir kultūrą. Aš priklausau tai kartai, kuri atsimena tuos sunkius laukus, žino laisvės kainą ir pripažįsta, kokia vertinga yra ES narystė. Aš taip pat ES e, remiu daugia kalbystę, taip kaip ir ponas Lašlo Šurijan, kuris šiandieną čia dalyvauja. Esu žinoma taip pat ir pragmatiškas žmogus ir kad e, vertėjams būtų lengviau ir kad e, mes viens kitą geriau suprastume, aš dabar tęsiu pasisakymą anglų kalbą. Visų pirma, turiu pasakyti, kad e, jaučiuosi labai ypatingai, būdamas tarsi ir namie, senoje vietoje, bet naujame vaidmenyje, būdamas savo senoje šeimoje, bet e, naujame vaidmenyje. Beje, Danta Hübner, kuri turėtų būti su mumis, dabar juda priešingą linkmę negu aš. Ji dabar kaip tik pirmininkauja posėdžiui, kuriame klausoma e, naujo komisaro atsakingo už regionų plėtrą kandidatūrą. Aš noriu pasakyti, kad aš noriu pasinaudoti savo patirtimi, kurią sukaupiau čia parlamente. Bet e, priminsiu e, du įdomius ir malonius dalykus, e, kurie atsitiko man pradėjus dirbti parlamente. Aš prisimenu darbą draugę su kolegomis Böge, Mulder ir kitais. E, taip pat ir e, Salvadorą Garygą, poną Lamasiur, ponę Gresler ir kitus. Tai buvo pirmasis mano atradimas. Atradimas dirbant su savo frakcijos atstovais. Bet antras atradimas susijęs su darbu su kolegomis iš kitų frakcijų. E, tokie kaip e, ponas. E, United. Pone Gikan ir kiti. Ir reikia pasakyti, kad man buvo labai svarbu, kad visi jie susijungdavo tada, kai reikėdavo bendros pozicijos. Tai ir yra parlamento e, stiprybė, kuri dabar jau atsispindi ir e, pirminiuose ES dokumentuose. Na, o kalbant apie komisiją, aš visų pirma pasisakau už kolegialumo principą. Tai reiškia, kad mes esame viena komanda, kuri užtikrina Europos politikos nuoseklumą. Kiekvienas įneša savo indėlį, bet visi prisima atsakomybę tada, kai sprendimai priimti. Tai yra man paranku, Taip pat ir šiandien, kadangi e, naujoji kolegija dar jokių sprendimų nėra prieimusi savo e, atsakymuose e, raštuose, aš išvardėjau pagrindinius savo prioritetus ir greta tos įprastinės uh, metinės procedūros kiekvienas naujas komisijos narys turės e, sugebėti išdėstyti savo prioritetus. Komisija neturėtų būti e, didelis e, reguliuotojas, nors biudžetinės e, galimybės tai yra vienas e, procentas nuo BVP. Tai e, maždaug Austrijos biudžeto lygio lėšos e, ir tik tai nežymi Prancūzijos ar kitų šalių biudžeto dalis. Taigi mes turime tinkamai panaudoti tuos ribotus išteklius. Turint galvoje dabartinę situaciją, kai valstybės narės e, sprendžia biudžeto deficito problemas ir taip toliau, vargu ar galime tikėtis, kad ateityje tas biudžetas didės. Todėl su e, menkais ištekliais mes turėsime spręsti įvairias naujas problemas, e, naujus poreikius ir jokiais būdais negalėsime užmiršti tam tikrų finansinių apribojimų. Taigi mes iš naujo turime pažiūrėti į dabartinę finansinę perspektyvą ir taip pat e, atsižvelgti į Europos investicijų bankų ir kitų finansinių institucijų galimybės ir galima indėlį. Reformuojant biudžetą aš norėčiau eiti evoliucijos, o ne revoliucijos keliu. Antra vertus, turėtume ir gerbti išminti tų sprendimų, kurie per keletą metų pasiteisino ir įrodė esą išmintingi. Taip pat e, galėtume ieškoti tam tikrų e, patobulinimų, sakysime, kaimo plėtros politikos srityje, nes tai yra taip pat svarbi mūsų gyvenimo dalis. Todėl reikia ieškoti e, balanso, kad iš vienos pusės finansų reglamentas būtų e, palankesnis vartotojui, bet antra vertus, kad galėtume taip pat sulaukti ir biudžeto e, teigiamo, e, biudžeto įvykdymo teigiamo įvertinimo. Kad galėtume suartėti su žmonėmis, komisija turi pakelti savo e, santykius su žmonėmis ir tame tarpe su tais, kuriuos tie žmonės yra išrinkę, tuos e, su tais, kurie sėdi šioje posėdžių salėje. Aš tikiuosi, kad būsiu uh, sąžiningas tarpininkas uh, tuose santykiuose. Uh, Aš esu pasirengęs klausimui ir aš manau, kad trys valandos bus pakankamas laikas mane gerokai uh, paklausinėti. Ačiū. Gerbiamasis paskirtasis komisarė, sveikinu Jūs už tai, kad taip glaustai per vos aštuonias minutės sugebėjote pristatyti savo poziciją, tai mums suteiks papildomo laiko klausimams. Dabar suteiksiu žodį pirmiesiems klausantiesiems, būtent koordinatoriams. Pradėkime nuo EPP grupės koordinatoriaus pono Salvado Grigė. Labai ačiū pirmininkė. Gerbiamasis e, Levandovski, e, jūsų patirtis ir pasiekimai yra idealiai tinkantis komisarui. Dirbote nacionalinėse struktūrose, Europos parlamente, pirmininkavote biudžeto komitetui, dalyvavote dėrybose dėl finansinės perspektyvos, jūsų patirtis darantis su taryba yra didžiulė, taigi esate geras kandidatas ir tikiu, kad būsite puikus, tiesiog tobulas komisaras. Mano klausimas yra toks. Jūs būsite pirmasis komisaras dirbsantis su Lisabono sutartimi, suteikiančia komisijai didelę veiksmų laisvę biudžeto srityje. Tai jums leis e, komisijos e, darbų prioritetų sąraše biudžeto sudarimą ir vykdymą padaryti prioritetu. Jūs sakėte, kad ketinate palaikyti atvirus santykius su parlamentu. Puiku. Tačiau klausiu, ar E, standartinės sutaikinimo ir dėrybų procedūras. Ketinate šiek tiek keisti, priderindamas tai su kitais procesais, pavyzdžiui, išorės santykiais ir panašiai tikėjausi tokio klausimo, aišku, niekas nėra tobulas, teks taikytis prie Lisabono sutarties reikalavimų, kol kas išgyvename pereinamąjį laikotarpį, bet e, kai dėl e, kai kurių biudžeto formavimo dalykų jau taikinimo komitete lapkritį sutarėme dėl jų. Aišku, Lisabono sutartis savo dvasia mums daug žada. Na, o praktiškai kalbant, reikės persideryti dėl, dėl tarp institucinio susitarimo, dėl kompetencijų, e, aiškiai išdėstant, kokia yra parlamento ar parla, komisijos funkcija. Aš ketinu bendradarbiauti su parlamentu, tai yra komisijos pirmininko Baroso gairėse, jis siūlo e, gerinti, tobulinti e, santykius su parlamentu. Esama keletas pasiūlymų, jau spalį pirmininkų sueigoje vienas iš jų buvo nagrinėtas parlamente. Taip pat atsižvelgsiu į jūsų prašymą organizuoti labiau formalizuotų susitikimus tarp šių dviejų institucijų atstovų. Ačiū. Dėkoju. Pone Gerigė, nenorite pateikti papildomo klausimo? Toliau ponas Gerinfern. Pone Levandovski, biudžetą sudaro ne tik skaičiai, jį sudaro ir politinės vertybės, kas yra kontraversiška, ypač planuojant biudžetą dėl socialinės įtraukties, antidiskriminacijos, lyčių lygybės, šeimos planavimo ir taip toliau. 2010 biudžete atsiranda įtampa tarp socialinės įtraukties, mikrofin, įmonių finansavimo, nes šių biudžeto lėšų nepatenka. Parlamentas ir toliau nori mažinti finansavimą socialinės įtraukties programoms. Kokia jūsų pozicija šio klausimu, ponė Levandovski, ar neketinate būti ambicingesnė? didesnės socialinės įtraukties rytyje. Ir antras klausimas. Vyko įtemptų diskusijų dėl Lisabono sutarties, kai kas norėjo susiaurinti jos taikymo sritį ir nukrypti nuo socialinių klausimų. Koksgi jūsų nusiteikimas dėl 2020 programos ir kokia jūsų pozicija dėl kontroversijos dėl ES vystimo politikos, skaitant ir šeimos planavimą, moterų seksualinę ir reprodukcinę reprodukcinę sveikatą. Kokia jūsų pozicija šiuo klausimu, ponė Levandovski? Ačiū. Steiksime žodį prelegentui atsakyti dvi minutės. Kai į įvairių prioritetų įtraukimo, tai mes galime laisvai juos pasirinkti. Jūs, pavyzdžiui, minėjote mikro įmonių finansavimo priemonę, microfinancing facility. Niekas dėl jos nebejoja, jos nekvestionuoja. Verslumo skatinimas ir jaunimo darbinimo priemonės yra teigiamos suprantu, kad parlamentas teigiamai vertina šią priemonę. Na, o kai dėl progres programos, kuri dabar įgyvendinama, tai derantis dėl naujos finansinės perspektyvos, parlamentas siekia e, šios priemonės finansavimo voką didinti, tai laikydamas prioritetu. Žinau, kad šiandieną, suvokiant, kad veiksmų laisvė yra ribota, E, komisija norėtų perskirstyti progres programos lėšas. Kol kas per anksti pateikti konkrečius duomenys, tačiau e, džiugu, kad tokios priemonės kaip mikrofinansavimo priemonė egzistuoja. Mūsų prioritetai yra ne tik augimas. Mes turime konkrečiai realizuoti tai, kas žadama Lisabonos strategijoje Ir pirmą kartą turime galimybę per Lisabonos sutartį įdėkti teritorinės, ne tik socialinės ir ekonominės sanglaudos sampratą. Taigi teritorinė sanglauda yra nauja samprata, kuri turės būti įgyvendinama praktiškai. Na ir koksgi antrasis klausimas, ne visiškai supratau jo esmę. norėčiau grįžti e, dėl e, tam tikro supriešinimo, vystomosios politikos ir kitų tikslų. Dažnai vystomoji politika siejama su šeimos planavimu, moterų seksualinė ir reprodukcinė sveikata. 2008-aisiais jau buvo padaryti tam tikri pakeitimai šioje srityje. Ir dabar siekiama nukrypti nuo šeimos planavimo priemonių paramos, įskaitant ir informacijos apie abortus prie kitų vystamosios politikos ryčių ir jūs teigiamai balsavote už tuos pakeitimus dėl 2010 biudžeto, bet tai nukrypsta, man, nukrypsta nuo 2010 tūkstantmečio plėtros tikslų gyvendinimo. Kitas klausimas yra vienodas atlygis moterims ir vyrams. Tai taip pat yra su diskriminacija sietinas klausimas. 2008-aisiais jūs e, balsavote prieš veiksmus, teisinius veiksmus šiuo klausimu. Taip pat e, balsavote prieš e, vienodą asmenų e, traktavimą e, lyties, amžiaus, e, religijos pagrindų. Taigi mano klausimas, koks, kokia yra jūsų pozicija dėl lygių galimybių moterų ir vyrų teisų abortų ir taip toliau. Dėkoju, ponui Labandovski, vieną minutę. Aš suprantu, kad šis klausimas yra jautrus Europos lygių, institucijų lygių. Žinoma, jūs teisingai sakote, kad e, aš balsavau būtent taip, kaip jūs sakote, nes aš balsavau pagal politinės frakcijos šeimos nuostatas. Ir biudžeto priemonėmis mes galime e, spręsti besivystančio pasaulio poreikius, o ES, kuri suteikia 10 milijardų, yra didžiausias paramos teikėjas. Tačiau me, mūsų nuomonės gali skirtis ne tik lyčių lygybės klausimų, bet ir tuo klausimu, kaip pasiekti šių tikslų per biudžetinės priemonės. Ir čia aš skeptiškiau žvelgiu į tokias galimybės, nes viskas, kas yra susijęs su lyčių lygybė ir kitais minėtais klausimais, galima, ar viską galima išspręsti biudžetinėmis priemonėmis. Ir jūs teisingai sakote, aš balsavau būtent taip, kaip jūs sakėte, kartu su savo politinė partija. Ačiū liberalų ir demokratų vardu ponia Jensen. Ačiū. Aš didelės viltis teikiu į jūsų kandidatūrą. Jūsų užduotis bus labai sunki, taip pat ir peržiūrint biudžetą ir rengiant naują finansinę perspektyvą. Vienas iš klausimų, kai kur parlamentas turi ribotą įtaką, tai yra pajamų pusė. Jūs trumpai minėjote šį klausimą, tai yra labai sudėtingas klausimas. E, kai yra gražinamos lėšos valstybės narėms ir kaip e, komiteto pirmininkas, jūs teikiate pasiūlymus, kurios galėtų padėti valstybės narėms šią prasme. Norėčiau išgirsti, ar jūs esate pasirengęs iš naujo pradėti diskusiją šiuo klausimu. Kokia jūsų nuomonė, kaip šis procesas turėtų būti rengiamas dėl nuosavų išteklių būtent? Ačiū, ponė Jensen, už malonius žodžius, ponė Levandovskė, dvi minutės. Aš pamenu mūsų pirmininko istoriją, jo kėdės lūžo, kai jis perminėjo Europos mokesčius. Tai buvo ženklas, kad Europa turbūt dar nėra pasirengusi naujoms mokesčių formoms, nes tai gali pakengti ryšiui tarp e, sąjungos ir piliečių priešingai tam, ko siekime. Aš turiu laikytis e, to, kas parlamente jau nudirbta. Klausimas dėl peržiūros. O peržiūra turi paliesti visus aspektus, skaitant ir nuosavus išteklius. Mes privalome pateikti naują pasiūlymą, naujai finansiniai perspektyvai, kad tą galėtume tinkamai padaryti, turime atsižvelgti į visas Elena Lamasūro pranešimus, nes e, tai yra susijęs su kontaktais ir su nacionaliniais parlamentais, reikia išplėsti diskusijų mastą. Man atrodo, kad lengva rasti dabartinės tvarkos trūkumų, tai yra kad tai yra susijęs su daug išlygų susi... iš Romos sutarties. Tai yra tai pasakiau e, prancūziškai mūsų pirmininko labui ir turime būti protingi dėl e, atsižvelgami į tai, kad e, valstybės narės turi tam tikrą suverenitetą ir politiškai tai turi būti išmintinga. Mes dar neper, negalime prieiti prie visiškai mokesčiais pagristais sistemos, tai nebūtų priimtina politiškai ir mes turėtume siekti tobulinti esamą sistemą sistemą, galbūt dviem etapais, kaip buvo rekomenduota parlamento pranešimuose, nes būtent šiuose dokumentuose, Aleno pranešimuose, mes galime rasti tai, kas yra įmanoma šiame etape, tiek kiek tai susijęs su peržiūra ir su finansinė perspektyva. Ačiū, ponia Jensen, vieną minutę. Žinome, kad Ši diskusija taip pat bus susijusi su diskusija dėl e, bendros žemės ūkio politikos ateitimi ir ne tiek, kiek mes galbūt norėtume pakeik, pakeisti žemės ūkio politiką, kad jis su išmokomis, su gyvūnų sveikata, e, aplinkosauka. Ar jūs e, ketinate inicijuoti tyrimus šioje srityje, nes parlamentas jau devintaisiais metais norėjo atlikti bandomąjį tyrimą, tačiau nieko neįvyko. Noriu paklausti, ar jūs kaip komisijos narys užtikrinsite, kad vykdysite biudžeto tvirtinančios institucijos norus ir padarysite kažką šių bandomųjų projektų srityje. Ačiū. Pone Levandovskį, vieną minutę mano, aš šiandien iš pagarbos jums pasakysiu taip, aš tikrai atsižvelgsiu į parlamento nuomonę. Bendroji žemės ūkio politika iš tikrųjų keičiasi, kaip buvo Anksčiau buvo šiai politikai skirdama 780 procentų lėšų, dabar tik tai 303 procentai, bet tai yra labiausiai kritikuojama bendrosios žemės ūkio politikos dalis man atrodo asmeniškai, aš manau, kad mums reikia ne renacionalizuoti žemės ūkio politiką, nes tada tai būtų e, bendrosios politikos pabaiga. Tačiau aš sakyčiau, kad mums reikia, kad remiantis e, moduliavimu, savanoriškų pagrindų, e, leisti valstybėms narėms nukreipti paramą žemės ūkiui ten, kur jos reikia. Svarbiausia išlaikyti tam tikrą kaimo ekonomikos mastą ir dalį Europos ekonomikoje. Tačiau komisija puikiai supranta, kokiu mastu tai yra labiausiai kritikuotinas bendrosios politikos rytis. Je vous remercie. Euh, c'est maintenant le groupe des Verts, c'est Madame Dur. Dėkoju. Dabar ponia Duran, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkuoju pirmininkė, sveikinu poną Levandovskį, čia atvykusi mano Pirmasis klausimas susijęs su biudžeto peržiūros taikinimo posėdžiu. Jūs e, minėjote, kad klimato kaita e, yra vienas iš e, prioritetų, lygiai taip pat kaip ir energijos tiekimo saugumas. Ar ketinate ir laikytis e, šito prioriteto? E, aš atsimenu, kad prieš paskiriant jūs komisijos narių kalbėjote, kad e, svarbiausia yra kompeti... konkurencingumas. Na, o dabar kitas klausimas. Kaip jūs ketinate valdyti tiesioginę paramą? Ar e, toliau laikysitės e, laisvanoriškumo principo ES e, strategija 2020-ieji komisijos prioritetuose užima svarbu vaidmenį. E, norėčiau paklausti, ką jūs čia e, ketinate daryti, kaip prisidėti. Panas Levandovskis, dėl klimato atšilimo mes galime kalbėti įvairiuose kontekstuose, žvelgdami per langą. Na, dabar kalbant apie taikinimą ir apie asignavimus iš bendro biudžeto. E, Varsybės narės yra e, e, pažadėjusios 2,5 milijardo, bet mes turime surasti pakankamai didelę išlaidų dalį bendrajame biudžete. 2010 metų biudžetą mes daugiau ar mažiau kontroliuojame. Mums svarbu 2011 ir 2012 surasti papildomų pinigų. Ir visiškai nežinoma, kaip e, finansuoti e, klimato kaitos dalykus 2014 e, metais. Problema e, yra ta, ar e, ir toliau tuos dalykus reikėtų e, finansuoti iš bendro biudžeto, ar sukurti atskirą klimato kaitos fondą. Tuos dalykus mums kaip tik reikės spręsti. Dabar dėl kito klausimo. Aš visada palaikau uh, idėja, kad reikia atsižvelgti į tai, ką galvoja žmonės vietose, apačioje, kalbant apie e, bendrosios žemės ūkio politikos srity, e, mes turime tam tikrą e, paramos susijimo principą, kuris nebėra visiškai laisvanoriškas. Aš manau, kad buvo išmintinga įvesti tam tikrą pereinamąjį laikotarpį. E, ir tokiu būdu stengtis e, reformuoti bendrą žemės ūkio politiką, kad ji būtų švaresnė. E, dabar dar visų pirma, mes turėtume birželio mėnesio vadovų taryboje aptarti e, naujausias reformos pasiūlymus, na, o paskui komisija parengs kitus pasiūlymus. Dabar ponė Triple, triple paklaus vokiečių kalba. Aš išklausiau, ką Jūs pasakėte, ponas Levandovski, ir norėčiau Jūsų paklausyti, kaip Jūs suvokite savo vaidmenį kaip, kaip komisaro ir e, politinio lyderio vaidmenį. Mes žinome, kad Kopenhagos e, konferencija nepavyko, baigėsi nesėkme. Tiek politiškai, tiek ir praktiškai teks, e, taip ir biudžeto prasme, reiks daug ką keisti, jeigu norėsime pasiekti aplinkos ir ekonomikos rezultatų. Tie dalykai eina ranka rankon tie laikai, kada aplinka, aplinkosauga buvo prieš pastatoma ekonomikai, jau praeitie. Tuo, tuo pat metu tai e, pareikalaus naujo, naujoviško finansinio planavimo. Ir komisijai, man rodos, dabar reikia jūsų gerai apmastytos pozicijos, kad E, pagal Lisabonos e, sutartį komisiją ir atliktų savo lyderio vaidmenį. Europos Sąjungoje problema ta, kad politiniai įsipareigojimai yra prastai finansuojami. Taip pat atsitiko ir su Kopenhagoje e, aptarinėtais įsipareigojimais. Rezultatai E, Kopenhavos konferencijos buvo daug menkesni, negu buvo tikėtasi. 2020 e, m. strategijoje aplinkosaugos klausimai yra pakelti į svarbiausių prioritetų lygmenį. Ir kalbant apie biudžetą, taip pat ir peržiūrėtą biudžetą, e, finansavimas turėtų būti perimamas iš dabartinės E, finansinės perspektyvos, bet po to, kai Liepos mėnesį 2020 metų strategija bus patvirtinta, ten klimato kaitos klausimai bus prioritetas e, numeris vienas. Ir be abejo, tai turės e, labai tiesioginių ir apčiuopiamų pasiekmių biudžeto prasme. Dėkuoju. ECR frakcijos vardu ponas Epping paklaus. Dėkuoju pirmininkė. Paklausiu olandiškai. Kai kalbame apie biudžetą, kalbame dažnai apie nuosavus išteklius. Ir jūs juos paminėjote. Bet e, jūsų požiūris čia yra atsargus. Bet e, ką pasakytumėte apie europinius mokesčius? Nes ponas Van Rompoj e, sako, kad galėtume siekti to, siekti kažkokio e, žaliojo aplinkosauginio mokesčio. Ar jūs pasisakytumėte už tokį ekologinį europinį mokestį? Mūsų laukia didelė peržiūra, ją inicijuoja mūsų pirmininkas. Aš žinau, kad nemažai šalių, e, Olandija ir e, Austrija pavyzdžiui, ketina pažvelgti į fiskalinę nuosavų išteklių, į fiskalinį nuosavų išteklių e, aspektą. Bet visų pirma, tuo klausimu reikia vienbalsio sprendimo taryboje. Antra vertus, e, iškyla problemos dėl e, valstybių narių fiskalinio suvereniteto. Ir 2004 e, metų ponios Šrajer pasiūlyme tam tikri principai yra išdėstyti. Yra ir kitokių pasiūlymų. Tarp tų pasiūlymų yra, pavyzdžiui, aukcionai e, taršos leidimams. Visą tai reikia e, išanalizuoti iš e, paprastumo, e, tam tikro neutralumo požiūrio taško. Todėl aš neatmetu galimų reformų, bet aš e, įsivaizduoju, kad ta reforma turėtų būti dviejų stadijų, e, kad ji remtųsi e, Romos sutarties dvasia. O dabar, e, kai kalbam apie nuosavus išteklius, mes tai dvasiai prieštaraujame. Papildomo klausimo nebus, dėkoju. Vienas romėnų imperatorius pasakė, kad pinigai nekvepia. Na, o čia tarsi turime nuspręsti, ar pinigai turi kokią nors spalvą. Miguel Portas. Dėkuoju, panas pirmininkė. Pone paskirtasis komisarė. Girdėjau, kalbant apie nuosaus išteklius, e, trimis e, atskirais aspektais. Visų pirma, e, vien, vienbalsiškumo problema. Antra, eliminavimas galimybės, kad e, jie bus didinami. Ir trečia, kad bus apmokestinti e, finansiniai sandoriai. Tačiau jūsų politinės šeimos premjerai, vadovai, ypatingai prezidentas Sarkozy ir taip pat ponas Gordonas Braunas iš kitos politinės šeimos yra padarę pareiškimų, kuriuose e, remia tam tikrą Tobino mokestį. Todėl aš ir noriu paklausti, kodėl e, tų e, iškilių ES vadovų požiūriai keičiasi ir kodėl jūs pasisakote prieš tai. Čia regis ne dėl vienbalsiškumo, jūs tai darote, o dėl, tų, kad, dėl to, kad asmeniškai tai jums nepatinka, ar ne? Na, e, tiesa ta, kad aš esu labai atviras, e, esu įrodęs tai, dirbdamas parlamento biudžeto komitete. Tačiau visada reikia galvoti apie tam tikrų kriterijų tenkinimą, kai kalbama apie galimus e, mokesčius, tai e, finansinių sandorio apmokestinimas yra vienas iš tokių siūlomų mokesčių. Šis pasiūlymas egzistuoja, pono Tobino idėjos yra surašytos ir padėtos ant stalo. Lygiai taip pat kaip ir a, e, galimas ECB senioražo pajamų panaudojimas. Tačiau visa tai turės būti išanalizuota, ypač rengiant 2020 metų strategiją ir tada turėsime priimti kažkokį sprendimą, kuris užtikrintų ir dabartinės nuosavų išteklių sistemos testinumą. Tačiau kriterija čia yra visiškai aiškus. E, paprastumas, e, fiskalinis neutralumas e, ir tokio galimo mokesčio surinkimo kaštai. Aš esu pasvės analizuoti alternatyvius e, nuo savo išteklių šaltinius. Jie jau yra pateikti įvairių darbo grupių apsvarstyti ir pateikti, tačiau e, juos reikia įvertinti atsižvelgiant į tam tikrą kriterijų e, rinkinį. Ponas Portaš, dar vienas klausimas. Taip, antras klausimas apie sanglaudą. Ne tik teritorinę, bet ir socialinę sanglaudą. Visi e, sutarėme, kad teritorinė sanglauda, sanglauda yra svarbi socialinės sanglaudos kontekste, bet jos vienos nepakanka. Mums reikia aiškios socialinės apsaugos politikos, kurios dabar neturime. Ar jūs, paskirtasis komisarė, esate pasiruošę, rengiant būsimas finansinės perspektyvas, kalbėti apie papildomo Europos fondo sukūrimą, kuriuo e, būtų galima naudotis finansuojant silpnesnės socialinės apsaugos sistemas ES. Atsakymas. Mano siekis yra gerbti ES e, politikos vientisumą ir nuoseklumą. Na, o įvairūs nepriklausomi fondai ir biudžeto panaudojimo galimybės, pavyzdžiui, Europos vystimosi fondas, turėtų būti orientuoti tą linkmę. Tai turėtų būti neatsiejama ES biudžeto dalis. Taigi mano pozicija sanglaudos atžvilgių yra tokia. Siūlau gerbti dabar egzistuojantį susitarimą, nesinaudojant, nekuriant naujų finansinių priemonių, e, nes tokių priemonių vis daugėja. Uh, vis daugėja kažkokių e, kvazi biudžetinių priemonių ir mes prarandame tos politikos vientisumą. Taigi mano siekis pačiame biudžete ieškoti galimybių finansuoti tam tikrus poreikius, nekuriant papildomo fondo. Ačiū. Paprastai FD tai yra pagal eilę FD pirmininkė turėjo kalbėti, tačiau kol kas atstovų nėra, taigi yra nepriklausančiųjų Adž, e, vardu ponė Vertmen atsiprašo, kad negalėjo atvykti dėl transporto trukdžių, ponė Vaneštamp taip pat nedalyvauja, taigi siūlyčiau suteikti žodį poniai Holmeier. Pone Garygės paskui galės pateikti papildomą klausimą. Taigi, žodis jums vieną minutę. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamasis paskirtasis komisarė. Mano klausimas yra susijęs su pastatų politika. Būdamas komisaru, ar jūs uh, galėtumėte informuoti biudžeto komitetą apie būsimus planus ir įtraukti mus į planavimo procesą pačiu tinkamiausiu laikotarpiu, kad e, nebūtų e, kažkokių laiko uh, trukdžių ar vėlavimo, ypač tvirtinimo procese. Ir kitas klausimas, kokia jūsų politika statybų atžvilgių e, bei naujų pastatų įsigijimo atžvilgių. Klausiu, ar komisijos ir e, jos agentūrų e, vietos ar pastatų prasme poreikiai yra tenkinami. Dėkoju, lapkričio mėnesį sutaikinimo e, posėdžio metu kalbėta apie labiau ilgalaikę statybų politikos viziją. Anksčiau pastatų planavimas buvo fragmentiškas procesas. Kartais paskutinę minutę parlamentas gaudavo tam tikrą pranešimą apie vieną ar kitą sprendimą pastatų atžvilgių. Taigi, prašau, kur, prašyčiau kurti strategiją, ne tik ieškoti sinergijos tarp komisijos ir parlamento bei kitų institucijų pozicijų, bet ir sinergijos. Manau, kad reikia ilgalaikės pozicijos. Parlamentas visuomet kviesdavo daugiau orientuotis į įsigijimus, o ne į nuomą. Ir būtent toks tikslas turėtų būti atspindėtas ilgalaikėje politikoje. Ji turėtų suteikti galimybę sukurti tokią bendrą politiką, atsižvelgiant ir į kitų institucijų patirtį. Pirmininkas, labai ačiū. O dabar sukeiskime šiek tiek tvarką. Du klausimus užduos biudžeto kontrolės komiteto nariai. 35 minutės posėdžiui pirmininkaus ponas Dimadžistris, minėto komiteto pirmininkas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau su visais pasisveikinti, kaip ir su pačiu kandidatu, paskirtuoju komisaru, prieš suteikdama žodį politinių frakcijų iš mūsų komiteto atstovams. Aš pats norėčiau akcentuoti, e, kas svarbu mūsų komitetui. Atidžiai skaičiau tai, ką jūs siūlote, norėčiau, kad jūs aiškiau atsakytumėte, kaip sieksite pusiausviros tarp siekio užtikrinti, kad e, asignuotos lėšos būtų panaudotos pagal paskirtį ir kaip kovosite su sukčiavimu. Konkrečiai norėčiau sužinoti, kaip e, spręsite toleruotinų rizikos e, dydžio klausimą. E, taip pat, e, ar e, viešai skelbsite Europos fondų gavėjų pavadinimus? Ar ketinate oficialiai viešinti informaciją apie finansinių taisyklių nesilaikančias valstybės ar valstybės, kurios prasižengia pakartotinai? Kaip elgsitės jų atžvilgiu? thank... Pone paskirtasis komisarė, ponas e, Levandovskis nieko paprasčiau už finansinių taisyklių supaprastinimą nėra. Visiems žinoma prieš istorį. Mano kolegos komitetuose taip pat žino, kad 2002 finansinis reglamentas buvo perdėm stipri reakcija į Santero komisijos funkcionavimo nesklandumus. 2006 e, pabaigoje ir 2007 sausi buvo imtasi priemonių e, taisyti e, finansinį reglamentą. Dabar jis peržiūrimas kasmet Na, o komisijos tikslas - nustatyti ne tik tai toleruotiną rizikos dydį ir įtvirtinti šią sampratą, bet ir įdėkti tam tikrus finansinės pusiausviros rodiklius ir e, dirbti, pavyzdžiui, privačios ir viešosios partnerystės pagrindu. Kai dėl toleruotino e, ribos e, dydžio, tai ši samprata turėtų būti kažkaip iššifruota atsižvelgiant į sudėtingą įvairių politikos krypčių peizažą. E, taip pat reikėtų atlikti atitinkamus mokslinius tyrimus. Dažnai skiriamas, skundžiamasi dėl biurokratijos. Bet e, šioje srityje pasiūlymas turi būti pasiektas pasiūlytas jau iki 2010 vidurio. Taigi reikia atskirti biudžet to ir kitų įvairių sričių biurokratinius ir procedūrinius reikalavimus. Reikia suprasti, kad šiuo atveju veikla visiškai skiriasi nuo teisės aktų priderinimo prie Lisabonos sutarties. Finansinio reglamento taisimas yra labai ambicinga veikla. Jau 2005 metais komisija pirmą kartą išsakė savo tikslą gauti teigiamą biudžeto vykdymo įvertinimą. Pirmą kartą per daugelį metų. Ačiū. Labai ačiū. Dabar ponas Itala. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Paskirtasis komisarė, ponė Lemandovskė, norėčiau paklausti jūs apie struktūrinius fondus. Iš viso finansavimo susijusio su struktūriniais fondais 11 procentų yra išlaidos su pažeidimais. Tai reiškia, kad visa biudžeto sritis yra labai neveiksminga ir tik tai iš dalies funkcionuoja. Yra tiek daug pažeidimų, kad tai yra tikra problema, kuri pasireiškia įvairiose valstybės narėse. Praėjus dviems metams po veiksmų plano dėl struktūrinių fondų paskelbimo nėra rezultatų ir tai kelia abejonių, ar tas veiksmų planas tinkamas. Taigi, ką jūs darysite, kad užtikrintumėte, jog visi pažeidimai būtų sutvarkyti, kad juos būtų geriau atsižvelgiama ir kad iš tikrųjų už lėšas, lėšas būtų tinkamai panaudojamos ir šioje srityje. Ačiū. Paskirtas komisarė, jums dvi minutės atsakyti. Ačiū. 11 procentų nėra toleruotinas dydis. E, klaidos dydis. Tai yra sanglaudos politikos įvertinimas, tačiau kita vertus reikia atsižvelgti ir į tai, kaip e, nuo 2004 metų iki 2008 metų situacija pagerėjo. Ir tai atsispindi 2008 metų biudžeto patvirtinimo procedūroje e, nes audito rūmai patvirtino daugelį ataskaitų, bet taip pat ir sumažėjo bendras klaidos dydis, panaudojant, e, vykdant šį biudžetą. Kaip jūs žinote, kaip visi žinote, žino, sanglaudos problema yra ta, kad 80 procentų šių lėšų valdoma yra valstybių narių. E, daugia pakopio valdymo prasme ir ši atsakomybė tenka daugiausia valstybėms narėms. Tie abinsigint tikslai e, sulaukti e, deklaracijų patvirtinimo iš nacionalinių auditų biurų, audito biurų visoje Europos Sąjungoje dar neveiktas, dar nepasiektas. Ir e, pirmiausia, ateityje nerealistiška tikėtis metų. Tačiau problema yra ta, kad įvairiose valstybės narėse taikomi skirtingi standartai. Todėl e, aš suprantu tuos prašymus e, skelbti tas valstybės narės, kurios atsilieka gyventinant e, sanglaudos politiką. Tačiau taryboje ši idėja labai nepopuliari, o aš esu tarp šių tarp šių dviejų ugnių. E, parlamento prašymai, žinoma, yra gerai žinomi skelbti lėšų gavėjus. Tačiau man taip pat labai gerai žinoma ir federalinių valstybių problema, ypač federalinių valstybių. Na, dėl nacionalinių patikinimo pareiškimų. Pone Itala, ar norite užduoti papildomą klausimą? 30 sekundžių. Ačiū, pirmininkė. Dar vienas klausimas yra susijęs su žemės ūkiu. E, šis klausimas jau buvo minėtas. Žemės ūkio generalio direktorato ataskaitoje akivaizdu, kad e, įvairiose srityse žemės ūkės skirta 1,85 procento, tačiau skirtumai tarp valstybių narių yra dideli. Keliose šalise skaičiai visai kitokie. Bulgarijoje 13 procentų, Rumunijoje 12 procentų pažeidimų. Tai reiškia, kad kontrolės sistema tinkamai neveikia. O prielaidos, kurias e, daro komisija, tai yra, kad galima užšaldyti lėšas ar išieškoti tas lėšas, taip pat neveikia. Taigi, ką galima padaryti? Komisarė, jums vieną minutę. Žinoma, galima rodyti pirštais į tas valstybės narės, tačiau šie faktai yra labai gerai žinoma, kad yra labai didelė įvairovė, tai kaip gyvendinamos, panaudojamos lėšos ir kiek pažeidimų, kurie yra, pavyzdžiui, Vokietijoje 0,3 procento tik tai o kai kuriuose kitose daugiau kaip 10 procentų. Tačiau jūsų klausimas e, leidžia daryti išvadą, kad valstybės narėse taikomi skirtingi standartai. Ir taip pat ir, ir teismų sistemose, kai dėl ieš, lėšų išieškojimo, man atrodo, situacija gerėja. 2,9 milijardo eurų išieškota praėjusiais metais ir skaičiai atrodo visai neblogi. Prašau, atminkite, kad ne viskas, kas yra vadinama klaida, yra sukčiavimas. Tai gali būti formali klaida, o ne lėšų išvaistimas. Taigi aš e, labai norėčiau, kad e, būtų įsuprantama, jog klaida nėra sukčiavimas. Kai kuriems bylos e, nagrinėja Olaf agentūra, tačiau tik tai kai kurios atvejus, o ne viską. Ačiū, panas Gaja, vieną minutę. Ačiū, pirminkė. Pone Levandovski, kokias galite pateikti garantijas, kad išorės veiksmai liks bendrijos politika, o ne taps tarp vyriausybinė tarnyba? Kaip garantuosite skaidrumą šioje srityje ir kaip užtikrinsite išorės E, tarnybos dalyvavimą biudžeto procedūroje. Ačiū, komisarė, dvi minutės. Išorės veiksmų tarnyba turbūt yra geriausiai matoma e, tarnyba, kuri atsirado įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pagal tarybos gairės. Tai yra suigeneris institucija, kuri pati valdos administracinės išlaidas. Ir tikroji finansinio reglamento problema, kurią reikia išspręsti, yra kaip, kokią tvarką sukurti e, finansiniam reguliavimui, kad būtų galima integruoti veiklos išlaidas, jeigu tai bus nuspręsta galtinai, į komisijos biudžetą. Ir tuo pat metu administracinė prasme tai būtų biudžetas kitoje institucijoje, tačiau abiem atvejais būtų atskaitomybė prieš parlamentą išliktų. Tai yra labai svarbus klausimas. Koks sprendimas bebūtų priimtas, ar tai būtų atskira administracinė e, vadovybė su generis institucijoje, kuri vadinasi išorės veiksmų tarnyba, kuri būtų įkurta iki balandžio pabaigos, ar administracinės išlaidos būtų uh, komisijos kompetencijoje, bet kuriuo atveju biudžeto patvirtinimas liktų parlamento rankose. Taigi abiem atvejais uh, institucija būtų atskaitinga parlamentui. Tačiau tam, kad uh, būtų gyvendinta Lisabono sutartis, turime įkurti išorės veiksmų tarnybą ne padidinant žmogiškųjų išteklių naštos, nes dalis žmogiškųjų išteklių pateks iš komisijos, kita dalis iš tarybos ir iš e, komisijos delegacijų užsienyje. Ačiū. Pone Ger, ar norite užduoti papildomą klausimą? Taip, jeigu leisite, noriu užduoti papildomą klausimą dėl to, apie ką kalbėjo ponas Itala. Jūs teisingai sakote, nėra nieko sudėtingiau negu supaprastinimas. Savo žanginėje kalboje kalbėjote apie tą a, sistemos prieinamumą ir a, vartotojui. Tačiau man tai tik tai atrodo etiketė. Man atrodo, kad mūsų tikslas turi būti valstybių narių teikiamos nacionalinės deklaracijos. Tuomet biudžeto kontrolė būtų patikimesnė man, e, įdomu, ką manote apie tai. Ačiū, ponė Levandovski, vieną minutę. Tokia ir komisijos yra nuomonė, kad būtų geriau e, sistemos patikimumui, jeigu valstybės narės pateiktų deklaracijas. Tačiau čia yra ir valstybės narės noras svarbus. Taigi mums reikia nacionalinių auditų tarnybų sertifikavimo konkrečiose valstybės narėse, diferencijuojant tai, kas yra vienoje ar kitoje srityje Europos Sąjungoje. Grazie. Onorevole Čatsi Markakis per un minuto. Ponas Hatsi Markakis. Dėkuoju, pirmininkė. Biudžeto kontrolės e, komitetas uh, privalo e, tirti ir stebėti, ar mokėjimai yra teisingi, ar biudžetas teisingai panaudojimas. Bet e, dabar, kai kalbame apie biudžeto e, komitetą ir jūsų pareigas, reikia taip pat žiūrėti, ar ne tik mokėjimai teisingi, bet ar jie yra veiksmingi. Todėl reikia tam tikrai iš ankstinio patikrinimo, ar siūlomos priemonės bus veiksmingos. Ar jūs ketinate valstybėms narėms aiškiai išdėstyti savo poziciją? Tai yra tvirtai e, pasakyti, jeigu manote, kad tos priemonės nebus veiksmingos. Ir taip pat, ką jūs galvojate apie, apie tuos didelius mokėjimus iš regioninio ir kitokių fondų, uh, E, kurių koordinavimas praeitie nebuvo pakankamas. Na, atspirties taškas, kalbant apie e, pažeidimus, turėtų būti e, pasiektos pažangos lygis. E, gana sunku yra e, veiksmingumo kriterijų įvesti, nes e, jis sunkiau apčiuopiamas negu formalūs kriterijai. Todėl, kalbant apie biudžeto įvykdymą, formaliais kriterijais yra lengviau remtis. Bet finansų reglamentas e, turėtų užtikrinti, kad jis bus ne tik paprastas ir e, lengvai suprantamas vartotojams, bet taip pat, kad jis būtų lengvai e, pritaikomas praktikoje. Tačiau e, finansų reglamento peržiūra artėja, mes turime atsižvelgti į daugybę dalykų, E, viešas konsultacijos šia prasme jau prasidėjo e, pereitų metų spalio mėnesį ir gal jau apie 200 pakeitimų yra parengta tam finansiniam reglamentui. Ir dauguma tų pakeitimų pateikė e, būtent paramos gavėjai. Grazie, prego, onorevole Čatsi Markakis, per un minuto. Ponas Hatsi Markakis, papildomas klausimas. Valstybės narės iš tikrųjų turi tam tikrų prievalių. Jūs minėjote, kad jūsų pagrindinis ginklas bus įvardinti ir sugėdinti. Ar esate, esate pasiruošęs tai daryti? Praeitie mes matėme, kad tai padėjo kovoti su pažeidimais. Ir kur jūs čia sutelksite dėmesį į infrastruktūrą, ar e, mokslo tyrimus, ar į inovacijas? ponas Levandovskis. Iš tikrųjų, e, tas įvardinimo ir sugėdinimo raundas jau prasidėjo. E, visų pirma, aš norėčiau ir toliau dirbti dvišalių pagrindų. Komisija iškėlė esamus trūkumus ir juos įvardijo. Tai labai aiškiai žinoma. O bet jūsų antrasis klausimas e, buvo susijęs, ko gero, su toleruotinios klaidos savokos įvedimu. Čia gaila, e, kad kai kalbama apie mokslo tyrimus, dažnai tai yra tik tai tušti žodžiai. Ypatingai, kai kalbama apie 1A kategoriją, ten matome, kad žodžiai prasilinkė su, su realiais darbais. Pirmininkas, e, nematau, kas norėtų paklausti iš žaliųjų frakcijos. Suteiksiu žodį ponui Černieckiui. Ne, pirmininkas pasitaiso, ponė Trupel paklaus žaliųjų frakcijos vardu. Dėkui, pirmininkė. Dabar, kai kalbame apie supaprastinimą, e, man rūpi, e, kaip tai padaryti, kaip to pasiekti ir ar jūs pasisakytumėte už tai, kad valstybės narės pateiktų savo nacionalinės deklaracijas apie tai, kaip jie e, tobulina finansų valdymą. Ponas Levandovskis. E, gana e, lengva būtų e, parengti tokią ataskaitą apie tai, kokios pažangos mes pasiekėme. Bet kai kalbame apie kovą su pažeidimais, tai mes čia turime dvi stadijas. Šiuo metu esame krizės E, akivaizdoje. Ir vis tiek turime galvoti apie du supaprastinimo raundus. Iš ankstiniai mokėjimai, fiksuotos sumos, e, pasinaudojimas grantų sistema sanglaudos politikoje e, krizės akivaizdoje ne visada e, atitinka tinkamą finansų valdymo principą. Ir e, šios, e, šios dvi tendencijos e, konfliktuoja tarpusavyje. Kai kalbama apie bankų kreditus, tai jie panaudojami kaip kovos su krize instrumentas, bet tuo pat metu uh, E, iškyla tinkama finansų valdymo problema ir tie du dalykai tarpusavyje kertasi, bet vis tiek turime žengti į, į priekį, e, pasinaudoti naujais instrumentais e, tame tarpe ir toleruotinas e, rizikos savokos įvedimas į, į finansų reglamentą E, turėtų būti įvestas kaip naujas elementas. Mes e, turime e, labai aiškiai demonstruoti, kad einame su paprastinimo keliu, tame tarpe ir iš ankstinių mokėjimų keliu. Pone Trupel, norėčiau grįžti prie šios problemos. Abu galime sutarti, kad ne vienas iš mūsų neragina uh, įvesti daugiau biurokratijos. Bet e, problema yra susijusi su tam tikra nauja politinė e, dvasia, e, noru, kuris užtikrintų, kad toje bendroje dvasioje galima būtų pagerinti tą finansinį valdymą, surasti geriausius modelius. Ir todėl Čia, aišku, reikalas nėra susijęs su didesniu popierizmu, bet e, su tuo, kaip valstybėse narėse e, galima būtų įdėkti naują, naują dvasę. Iš tikrųjų, e, aš turiu pasakyti, kad tai ypač svarbu vadinamai rytų Europai, atsižvelgiant į įvairiausias nusiskundimus E, iš tikrųjų, mes e, visai neseniai pabandėme e, imtis priemonių, Prancūzijos pavyzdžių, kaip pagerinti finansų valdymą. Ir aš stebėjau, kaip gerėja supratimas žinios apie finansinį e, programavimą, vidaus kontrolę, finansų valdymą ir, ir, ir e, tai iš tikrųjų davė rezultatų, e, kai kalbama apie europinių lėšų panaudojimą. Todėl mums reikėtų taip pat matyti ir šviesesnę to reikalo pusę. Regioniniam vietos lygmenyje iš tikrųjų finansų valdymo srityje vyksta tam tikra revoliucija. Panas Černetski. Dėkoju, aš pabandysiu užduoti klausimą lenkiškai, kadangi jis skirtas e, komisijos paskirtajam nariui iš Lenkijos. Visų pirma, dėkoju už jūsų pradžios žodį ir puikius atsakymus, kuriuos kol kas pateikėte. Kaip biudžeto kontrolės komitete dirbantis politinės frakcijos koordinatorius, norėčiau už tai kokį klausimą jums pateikti. E, kur e, jūsų manimo yra didžiausios nesėkmės, kai kalbama apie Europos lėšų švaistimą. Ir kaip jūsų manimų galima būtų tas skylės užkamšyti per ateinančius kelis metus? Kitas klausimas. Ką Jūs galvojate apie e, tolesnės ES plėtros kainą, e, galimą kainą, kai kalbama apie naujų valstybių narių prieimimą, tame tarpe iš Balkanų? Ponas Levandovski. Na, Regis, e, matom puikų pavyzdį, kai du politikai savo šalyje yra e, skirtingose barikadų pusėse, bet e, čia ES dirba vieną kryptimį. Kalbant apie bendrąją biudžeto įgyvendinimo sistemą, aiškiai yra dvi sritys, kur, kurias reikia tobulinti. Visų pirma, sanglaudos politikoje yra daugiausia pažeidimų. Na ir antroji sritis yra išorės reikalai. Būtent tose dviejose srityse reikėtų imtis pagrindinių veiksmų, stengiantis uh, užpildyti esamas spragas. Nors daugumas žmonių galvoja, kad daugiausiai išvaistoma administracijoje, uh, iš tikrųjų administravimas pareikalauja tik tai kuklios ES lėšų dalies. Jeigu pažiūrėsite į audito išvadas, būtent e, tokias išvadas pamatysite. Lyginant su kitomis e, sritimis administracija visai neblogai atrodo. Dabar perinant prie klausimo apie plėtrą. akivaizdžiausia problema čia, tame tarp ir Europos parlamentui, yra Turkijos klausimas. Turkija gaus apie šeši, gautų apie 60 procentų visų lėšų skirtų uh, stojimui re, besirengiančioms valstybėms ar valstybėms kandidatėms. Aš, aš vertinu e, tokį finansavimą besiruošiančioms valstybėms, bet e, aš nemanau, kad e, galutinis atsakymas e, į šį klausimą turėtų būti e, pateikinėjimas būtent 2010 metais. Ponas Černeckis papildomas. Černeckis papildomas klausimas. Dėkuoju, atsakymas diplomatinis bet noriu pasakyti, kad administracinės išlaidas galima prilyginti išorės santykių tikslais išleistams lėšoms. Aš manau, kad jūsų užduotis būtų a, formuoti biudžetą kuo teisingiau, taigi aš linkiu Jums visokiojo pasiekmės. Žodis ponui Levandovski. Dėkoju. Jūs teisus. Penktoji išlaidų kategorija yra šiek tiek didesnė, joje numatyta šiek tiek daugiau lėšų nei ketvirtojoje. Ketvirtoji išlaidų kategorija tenka ponios Ašten kompetencijai. E, šiuo metu vyksta jos klausimai. 45 milijonai eurų yra skirti septynių metų laikotarpiu išorės santykių tarnybai. Dėkoju Guja vardu, ponas Sondegat. Prašom, kas nors Guja vardu. Labai ačiū pirmiai. kalbėjome apie veiksmingumą, apie tai, kaip būtų galima sumažinti a, pažeidimų a, skaičių. Tačiau neturime tam tikro neveiksmingumo faktoriaus ar galimybės vertinti, turim tam tikrą veiksnį. A, Turbūt paskirtasis komisaras žino, kad dėl daugelio biudžeto eilučių susitarta ad hoc pagrindu e, pasvėrus konkuruojančius interesus. Ar nemanote, kad derantis dėl finansinių perspektyvų e, dažnai atsiranda pasiūlymų dėl, taip įvardyčiau, nulinių perspektyvų ar nepagristų finansavimo sričių. Dėkoju. Ačiū dvi minutės atsakymui. Kalbant apie ateitį bei būsimas finansinės perspektyvas, turime išmokti praeities pamokas, jos tokios. Sritis, kurioje tvirtinami politiniai prioritetai sėtina su finansinėmis kliūtimis. Siekiant išspręsti daugelį problemų ateityje, reikia suvokti, kokios pagrindinės gairės turėtų būti pagrindinės. Pavyzdžiui, klimato kaitos valdymas ir taip toliau. Visuose ankstesniuose biudžeto paketuose būdavo tokia pagrindinė kryptis pavyzdžiui, e, bendra vieninga rinka. Dažnai buvo įvardinta tarsi tam tikra orientacija į vidaus klausimus buvo prodžio komisijos perspektyva orientuota į plėtrą, kuri taip pat sutikta ne vienareikšmiškai. Baroso komisijos e, biudžeto orientacija buvo didžiaja dalimi Lisabonos sutarties link. Taigi svarbiausia surasti tą pagrindinę kryptį, į kurią reikėtų orientuotis ir orientuoti kitus prioritetus bei atitinkamai finansinę perspektyvą. Tai ir yra tokia užduotis. T to vadovaujamasi atliekama ir peržiūra, tačiau ji šiek tiek vėluoja ir sudarius naująją komisiją bus pradėta tokia peržiūra. Ponas Baroso nori, kad pirmiausia būtų patvirtinta 20 metų strategija kaip pagrindinis prioritetas. E, anksčiausia peržiūros data yra numatyta birželį. Tokiu būdu mes numatysime politinius prioritetus Ir aš manau, kad tokiu pagrindu mes galėsime dirbti ir prie tolimesnės finansinės perspektyvos, turėdami tą bendrą kryptį, kaip sakiau. Labai ačiū. Ar dar kartą norėtumėte paklausti vieną minutę? Ačiū. Labai naudingas atsakymas, ačiū. Bet mano klausimas buvo toks. Mes e, dabar e, rengėmės naujų finansinių perspektyvų e, tvirtinimui. Kodėlgi neperžiūrėjus jų ir nepratesus iki 2015-2016 metų patvirtinus kokybiškai naują perspektyvą. Ačiū. Vieną minutę atsakymui. klausėte to, kas man ne visiškai primtina, aš prieš tokią finansinės perspektyvos išplėtimo idėją. Vienas iš jūsų minėtos netitikimo problemos sprendimo būdų. Kalbate, kad parlamento kadencija nesutampa su finansinės perspektyvos galiojimo trukme. Taigi vienas iš būdų, kaip spręsti šią nesuderinamumo problemą. Galiu paminėti, kad sutartise yra numatytas minimalus penkerių metų laikotarpis bei galimybė nuostatas pratesti. Ir aišku, tai yra ne vienintelė suderinamumo pasiekimo galimybė, Tačiau šis pasiūlymas a, susilaukė didžiosios parlamento daugumos palaikymo. Labai ačiū. Ar ponia Andrės dalyvauja posėdyje? Nematau jos. Toliau ponas Herenhauser, jo taip pat atrodo nėra. Gerbiamas ponė pirmininkė, mes laikomės numatyto tvarkaraščio ir neviršėme mums skirto laiko. Labai ačiū. Gerbiamas bendra pirmininkė, e, iš tiesų jūs puikiai įrodėte, kad e, puikiai pirmininkaujate biudžeto kontrolės komitetui ir jame palaikote drausmę. Aš manau, kad mūsų komiteto nariai taip pat norėtų parodyti, kad komitete taip pat vyrauja didelė drausmė. EPP vardu Heiner Böger, prašom. Pone Levendovski, turbūt žinote, kad jūsų kolega patiria tam tikrą geografinį susipriešinimą. Dėkoju. Žinome, kad paskirtasis komisaras anksčiau pirmininkavo Europos parlamento komitetui, e, tačiau iš karto pasakysiu, kad jūsų patirtis ir atvirumas parlamentui matos ir be žodžių. E, nepaisant to, ir jūs, ir mes žinome, kad sudėtingais laikais, pavyzdžiui, 2006-aisiais, derantis dėl biudžeto, ne visa komisija šimtų procentų pritarė savo pasiūlymams. Taigi mums e, nuo tų laikų dar lieka tam tikrų neįspręstų klausimų. Taigi e, klausimai, kaip atsižvelgsite į Lisabonos sutarties a, e, nuostatų poveikį biudžetui, pavyzdžiui, įgyvendinant nuostatas dėl nuosavų išteklių kur rasite lėšų e, su e, sutartimi susijusių nuostatų įgyvendinimui, kalbu ne tik tai apie bendrą žemės politiką, bet ir kitas rytis. Taip pat vidutinio laiko tarpio peržiūra. Ar tai nėra tinkama proga peržiūrėti ir įvertinti įgyvendinamus projektus, e, ar ir tai, ar jie pasiteisina. Galbūt nereikėtų to atidėdinėti laikotarpį po 2013 metų. Ačiū. Ačiū. Dvi minutės. E, ponas Berger man padėjo, man mokantis, e, lydėjo per visą procesą prasidėjusi 2004 metais. Na, kai dėl politikos ryčių pridarinimo prie Lisabonos sutarties reikalavimų, tai tai nėra vien tik techninis klausimas esame pasiruošę pateikti perinamojo laiko tarpio pasiūlymus e, pagal nustatytą darbo tvarkę. Su, e, sutaikinimo procese buvo nuspręsta, kad tai bus laikinosios priemonės iki 2011 metų, laukiant, kol pirminė teisė E, bus perkelta į e, finansinio reglamento ir į tarp, valst... tarp institucinio susitarimo nuostatas. Mano vertinimu šie du minėtieji dokumentai yra esminės svarbos. E, komisija savo tarnybose juos nagrinėja ir supranta, kad abu dokumentai yra reikalingi tarp institucinė sutartis numato e, institucijų funkcijas ir jų įtaką rengiant finansinį reglamentą. Ir būtent tai turėtų būti galimybė numatyti didesnį lankstumą. Pavyzdžiui, panaudojant dabartinės pagalbos formas, tokias kaip netidėliotinos pagalbos fondą E, socialinius fondus ir e, taip toliau, nors jų panaudojimo galimybės dabartinėje perspektyvoje yra gana riboto. E, ta prasme, manevro laisvė yra gana ribota. Aš norėčiau, kad ji būtų šiek tiek išplėsta, nes tokios laisvės neturint mes nesugebėsime patenkinti visų institucinių poreikių. Jūs žinote, kad uh, finansinė perspektyva e, jau buvo taisyta tris kartus. 2006 e, metų procesą tiesiog noriu pamiršti, nes jis buvo labai nemalonus. Ačiū. Ja. Labai ačiū. Ar ponas Bogė nebenorite daugiau nieko užklausę? Toliau, ponia Haug, vieną minutę. Labai ačiū. Dažnai kalbu apie agentūras ir jos iš niekur neatsiranda, mes jas sukūrėme priimdami teisės aktus. Norėčiau sužinoti, kokia jūsų nuomonė yra apie esamą situaciją, ar pritarėte kai kuriems savo ir mano kolegoms, kad agentūros susilpnina komisijos kaip politikos sprendimų įgyvendintojos vaidmenį ir Jeigu taip, tai kaip reikėtų tą vaidmenį pakeisti? Jeigu ne, ar pritarsite man, kad mus reikia, jog administruojant agentūras reikia daugiau veiksmingumo? Iš tiesų visose komisijos tarnybose reikia daugiau veiksmingumo. Taip pat, ar nemanote, kad ES e, teisės aktų prieimimo institucija turėtų atidžiau e, analizuoti tas agentūras, e, jų darbą ir galbūt per atėjusius penkerius metus atsiras agentūrų subkategorija. Agentūros yra decentralizuotos ir jos buvo kuriamos be tinkamos platesnės vizijos. Ir nuo 2004 metų dalyvaujant ir jums, mes reguliariai vertiname E, naujų agentūrų vertinimą. Kai dėl to, kas, kas galėtų įvykti ateityje, biudžeto prasme, tai korekcijos neturėtų būti vien tik tai inflecinės. Reikėtų e, pasinaudoti Lerozie pranešimu ir papildomas išlaidos turėtų siekti apie 40 milijonų eurų E, įkuriant naujas agentūras finansų rinkų priežiūrai, e, vadovantis Lerozė grupės išvadomis. Kai dėl valdymo mes žinome daug, ko trūksta agentūrose, kokie yra parametrai, kurie valdo tų agentūrų velgesi ir valdymą. Tai yra patikta komisijos komunikate praėjusiais metais toliau be vertinimo, kuris tai yra darbas, kuris dabar vykdomas, tarp institucinė grupė buvo įkurta, ponia Haug, pagal savo pareigas ir interesus joje dalyvauja, Inga Gressler taip pat, Angie Jensen taip pat. Taigi mes susitiksime šios tarpinstitucinės darbo grupės rėmose ir stengsime pagerinti panaikinti tuos valdymo trūkumus. Kai dėl biudžeto komplikacijų, na, viena iš išvadų, ir tai yra idėja, kurią pateikė parlamentas, vienas iš būdų padaryti Europos biudžetą lankstesniu yra sumažinti kategorijų skaičių. Tai atsirastų daugiau lankstumo. Tai yra viena idėjų. Tačiau ji prieštarauja idėjai apie daugiau paantraštinių dalių skaičių skirt, išskirti biudžete. Ponas Alvaro, liberalų frakcijos vardu. Komisijos pirmininkas Baroso savo darbo programoje išdėstė du prioritetus. Vienas būtų kovoti su finansų ir ekonominė krize, o kitas e, tyrimai ir plėtra ir abiejose sritise mes esame įtraukiami kaip biudžetą tvirtinantį institucijose. Kalbant apie kovą su finansinė ir ekonominė krize, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie Europos globalizacijos fondą. Ar šis fondas sėkmingai veikia? Ar šis mechanizmas, e, kaip pasinaudoja kofinansavimą, yra tinkamas? Ir kaip mes galėtume priartėti prie biudžeto eilutės ateityje šiuo klausimu? Ir kokiu teisiniu pagrindu tai būtų galima padaryti? Taigi, kas mūsų laukia ateityje šioje srityje. Na, o dėl mokslinių tyrimų norėčiau e, sužinoti apie Svintosios pagrindų programos vertinimo grafiką, kaip mes galėtume veiksmingiau panaudoti tyrimų lėšas. <clears throat> Ir pagaliau, biudžetinė prasme, jūsų, kokios būtų jūsų idėjos dėl aštuntosios pagrindų programos. Pone Levandovski, dvi minutės. Pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas buvo įkurtas galbūt reaguojant labiau į baimės, kurias parodė referendumas Prancūzijoje, o ne ekonominė krizė. Tačiau dabar atrodo, kad e, užimtumo perkelimas yra reiškinys ir apie šį fondą mes kalbame, dažnai apie taisyklės kalbame, pavyzdžiui, apie tai, kaip dėl bendrovė perkelia savo įmonės iš Airijos ir vis tiek gavo finansavimo. Ir taip pat, kai kalbėjome apie naują įmonę Lenkijoje, mano šalyje. Krizės metu svarbu yra modifikuoti pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondą ir sumažinti tų galimų prašymų skaičių. Tai būtų panaudoti šio fondo lėšas. Reikėtų panaudoti kitas priemonės, jeigu reikia. Na, žinoma, tai yra lanksti priemonė. Ir kas pirmas kreipiasi, tas pirmas ir gauna lėšas. Žinau, kad yra daug Europos regionų E, skaitant mano šalies e, laivų statybos pramonę mano gimtajame mieste Gdanske. Tiesiog jie neranda kelio, kaip kreiptis į šį fondą ir tai buvo klaida. Nes darbo neteko daugiau kaip 10 tūkstančių žmonių e, šiuo atveju. Tačiau kitoje finansinėje perspektyvoje turėtume rasti vietos didesniam, daugiau lankstesniems priemonėms negu dabar. Ir tai turėtų būti įrašyta ir į tarp institucinę sutartyje būsimoje. Aš manau, kad e, turės būti užduotas papildomas klausimas, nes mano laikas jau baigėsi. Jeigu pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo tikslas būtų padaryti globalizaciją populiaria Prancūzijoje, tai šis tikslas tikrai sužlugo. Ponas Alvaro gal užduotė papildomą klausimą. Labai gerai, ačiū. Žinoma, susidaro eilė prie šio fondo, tačiau pamatysime, kaip bus ateityje. Aš norėčiau sužinoti, ar tai nekonfliktuos su Europos socialiniu fondu, kur, kai, kai kalbama apie pinigų perkelimą ir panašiai, jūs patys žinote procedūras. E, tačiau mano papildomas klausimas galbūt suteiks Jums galimybę atsakyti į mano klausimą apie mokslinius tyrimus. Pone Levandovski, aš iš dalies jau atsakiau į šį klausimą, e, kalbėdamas apie procedūrų supaprastinimą. Tačiau šią prasme mes turime du didelius, du didelius dalykus, kurie dar e, bus minimi kalbant apie ateities biudžetą. Tai vienas iš jų yra ITER. Tai yra projektas, kuris, kuriam mes neturime pakankamai lėšų, kitas yra Galilėjo. Tai yra du gigantiški projektai palyginti su kitais mažesniais e, mokslinių tyrimų projektais. Madame Elga Trupel pour les Verts. Dėkojame, ponė Trupel. Turi klausimą žaliųjų frakcijos vardu. Aš norėčiau grįžti prie kai kurių jūsų pasisakymų parlamente per pereitą kadenciją, kai jūs teigėte, kad aplinka trukdo ekonomikos atsigavimui. Ir man atrodo, tai gali įtakoti naujojo biudžeto formavimo procedūrą. Tuo tarpu man atrodo, kad mes labai išmintingai elgiamės suderindami tvarumą, e, naujas e, ekologinės darbo vietas ir ekonomikos augimą. Įdomu, man būtų išgirsti, ar jūs pakeitėte savo nuomonę šią prasme. Sveikinu Jūs puikiai pasiruošus klausimams. Ir Jūs jau trečią kartą gaunate žodį paklausti. Na, iš tikrųjų, kai mes kalbėjome apie mm, šalis, kurios remiasi anglijas, anglimi kaip energijos šaltiniu, tokia kaip mano šalis Lenkija, tai Nors mes ir esame labai proeuropietiški, vis tiek susidurėme su uh, ta problema, kad uh, e, 90 procentų mūsų elektros energijos pagaminama būtent naudojant anglį. Bet žinoma, jūs teisi, kad kova su klimato kaita atveria naujas galimybės. Uh, anglijas e, surišimo ir saugojimo technologijos, e, visas kitos naujas technologijos, žalės technologijos, iš tikrųjų nulėmė tai, kad aš keičiu savo poziciją. E, tos naujosios pramonės šakos, kurios remiasi būtent aplinkosauginiais sumetimais, mano manimu, iš tikrųjų turi puikią ateitį Aš ir savo šalyje e, labai aiškiai matau rimtas pastangas e, išlaikyti ES standartus, tuo pat metu išliekant, e, išliekant valstybė, kuri remiasi anglimi. Visa tai yra susijęs su naujomis technologijomis ir čia yra naujas at, m, mm, e, galimybės, e, yra bandomasis e, gazifikacijos planas, būtent aš apie tai ir kalbu, kai kalbu apie naujas galimybės. Pirmininkas. Kaip tik mums čia, bekalbant, Prancūzijoje pradedamas vykdyti, beje, mano rinkiminėje apygardoje E, pirmasis projektas, kurio tikslas yra e, sugaudyti ir surišti ir e, išsaugoti anglį. Pone Duran, jūs kalbėjote apie uostų reformą Lenkijoje, prisimenu, ką jūs sakėte apie konkurencingumą praeitįje. Tad e, konkurencingumas e, rinkoje ir valstybės pagalba. Kaip jūs matote tuos dalykus e, suderinamus, atsižvelgiant į konkurencijos įstatymus? ES, ypač kai kalbama apie konkrečių sektorių e, pertvarką. Šia prasme geresnės laboratorijos, kaip mano šalis Lenkija, e, surasti matyt nelabai būtų galima. E, mes turėjome tris didelės laivų e, statyklas ir joms turėjo būti taikomi griežti konkurencijos įstatymai ES. Mes turėjome paklusti konkurencijos įstatymų logikai ir suvokti, kad savo konkurencingumo negalite didinti e, pasinaudodami e, bendrais pinigais. Tai yra konkurencijos iškraipimas, o ne tikroji konkurencija. Tačiau e, taip pat e, visiškai galima suprasti, kad yra nepaprastai sunku per labai trumpą laikotarpį pereiti nuo ankstesnių e, pramonės e, sąrangų prie, prie naujų, prie europinių. E, Ta mums reikėjo padaryti per labai trumpą laiko tarpą. Ir e, būtent dėl to e, mums iškyla problema dėl e, trijų didelių laivų statyklų Lenkijoje. Pirmininkas, ką tik atvyko ponas Kovalis, vieną minutę jam. Dėkoju, ponė paskirtasis komisijos nary. Norėčiau pašnekėti apie užsienio politiką Europos Sąjungoje. Gal galėtumėte pasakyti, e, kiek jūsų manimų turėtų būti skiriama išorės veiksmų tarnybai? Tai e, viena iš Lisabono sutarties naujovių. Taip pat, e, koks turėtų būti Europos partnerystės finansavimas. Tai e, svarbis rytis, bet tiesą sakant, e, nepakankamai lėšų tam buvo skiriama. Tad gal galėtumėte išdėstyti savo e, pažiūras į šį reikalą. Tai koks galėtų būti idealus finansavimas rytų partnerystiai? kad mes kaip ES galėtume šią prasme konkuruoti su Rusijos įtaka. Ponas Levandovski. E, ketvirtoji išlaidų kategorija skirta užsienio reikalams iš tikrųjų e, praeitįje dėrybų metu keldavo nemažai galvos skausmo ir visada keldavo sunkumų derintis dėl metinio biudžeto. Čia kaip tik atsiranda e, didžiausias skaičius naujų e, užduočių, e, kurie ne visada įtelpa į iš ankstinį metinį biudžetą, ar tai būtų Palestinos reikalai, ar kiti reikalai, staiga atsiranda papildomi poreikiai, kuriuos reikia tenkinti. Kalbant apie rytų partnerystę, tai nuo pat pradžios ji buvo apibrėžiama kaip vienas iš tikslų, bet tam tikslui pasiekti nebuvo skiriama lėšų. Kaiminystės e, politikos pakete mes turime 6 milijonus eurų rytų partnerystai, bet tai nėra nauji papildomi pinigai, tai nėra pinigai iš naujų finansinių šaltinių. E, tai lėšas, kurios e, yra perkeliamas arba paimamos iš atsargų. Todėl aš manyčiau, kad kadangi mums tenka turėti reikalus su didelė geografinė teritorija, mes turime išmintingai naudoti tas lėšas. Ir jeigu mums reikia daugiau pinigų, tai jų reikia ieškoti už ES ribų. 2010-2011 metais e, papildomų lėšų iš tikrųjų neturime. Nes, kaip aš ir sakiau, e, konkrečiai ketvirtojoje išlaidų kategorijoje e, tokių atsargų nėra. Tad neįmanoma čia e, tą prieinamų lėšų e, dydį e, labai iškelti. Na, o dėl išmintingo pinigų panaudojimo, tai jūs ko gero čia geriau nusimanote už mane. Papildomas klausimas. Ponas Kova, ne, nenori. Vadinasi, ponia Nimski dabar paklaus. Dėkoju. Pirmininkė. Pone Levandovski. Ponas Lozovičius jau iš esmės e, beveik uždavė visus klausimus, kuriuos aš e, ketinau paklausti. Tad man belieka tik štai ko paklausti. Jūs minėjote, kad komisija nedelsant e, peržiūrės finansų reglamentą. E, dabar, kai atsirado nauja Europos išorės e, veiksmų tarnyba, gal galėtumėte pasakyti, o kokie bus čia laiko terminai? Ir antras klausimas. Norėčiau jūsų paklausti, e, kaip jūs matote savo, kaip komisijos nario, vaidmenį dialogės Europos parlamentu apie bendrosios e, užsienės ir saugumo politikos klausimus. Ponas Levandovski. Na, kad pernelyg nesikartočiau apie Europos išsi, e, e išorės veiksmų tarnybą, pasakysiu, kad e, tai nelengvas klausimas peržiūrint finansų reglamentą, ypač turint galvoje kad tai bus e, sparti peržiūra. Tad Europos parlamento e, atitinkamoje rezoliucijoje 17 punkte e, sakoma, kad visi peržiūros klausimai turėtų būti sprendžiami e, trimetės peržiūros pagrindu. E, E, tokiu būdu e, netaikant e, vadinamos fast track arba paspartintos procedūros. Tačiau, jeigu mes norime tinkamai įgyvendinti Lisabonos sutarties nuostatas, mums teks taikyti tą sparčiąją procedūrą, nepaisant to, ką apie tai galvoja ponia Inge Greslė. Na, Aš jau minėjau, kad e, finansų reglamento prasme mes čia kalbame apie tam tikrą nepriklausomą instituciją. E, komisija turėtų atsakyti už administracinės išlaidas, bet tuo pat metu, e, beje, ir ponia Ashton atsakinėja į panašius klausimus. Tačiau, kai kalbama apie komisijos pilną atsakomybę už veiklos išlaidas, E, mums turėtų atitekti kontrolė ir tai turėtų būti e, dalimi komisijos biudžeto. E, bet reikia pasakyti, kad ir kaip atskira nepriklausoma institucija, ir kaip administracinės išlaidas dengianti institucija iš komisijos lėšų, uh, Ehm, ši tarnyba vis tiek abiem aspektais yra atskaitinga Europos parlamentui. Dėkuoju, panas Kelsi, socialistų frakcijos vardu. Mes kalbame apie ES biudžeto e, išteklius ir sprendžiame, ar jų pakanka Europos ūkiai finansuoti krizės metu ir po krizės. Europos Sąjunga dėl šios priežasties turi daryti viską, kad užtikrintų nuo savų išteklių pakankamumą ir efektyvų panaudojimą. Ir galima kryptis būtų didinti Europos investicijų banko bendradarbiavimo ir funkcijų didinimą šioje srityje. Komisijos pirmininkas Baroso kviečia apjungti ES finansavimą su banko paskolomis per numatytas priemonės. Pone Levandovski, kokia e, veiksmų sritis numatyta investicijų bankų šioje srityje. Ar jums netrodo, kad e, pirmininkas Baroso puoselėje daug nepagristų vilčių banko atžvilgių? O kaip dėl mokslinių tyrimų, smulkių įmonių ir vidutinių įmonių kaip būtų galima pagerinti būtent prieigą prie bendrijos finansavimo šioje srityje, nes juk ponas Baroso siūlo nekurti naujų finansavimo priemonių. Ačiū. Dėkoju, ponas Levandovski, dvi minutės. pagrindinė priemonė, kaip biudžetas reaguoja į e, krizę, tai yra ūkio atgaivinimo planas bei šio plano finansavimas. Planas dėja pasirodė vėlai, jame numatyta 5 milijardai eurų atsižvelgiant į nacionalinius ekonomikos stimuliavimo paketus, kurie dažnai yra ambicingesni. Taigi aš užduosiu papildomą klausimą, papildydamas jūs iški. Reikia klausti, koks yra bendrai Europos fondų prieinamumas, išeinant už tų 6 milijardų eurų ar sanglaudos fondo ribų, kaip reaguoti į krizę finansinėmis priemonėmis. O kai dėl investicijų banko vaidmens jis didėja, uh, siekiama didinti šio banko kapitalizaciją ir gebėjimą teikti kreditus ir smulkioms bei vidutinėms įmonėms per tarpininkus. Bet tarpininkai turi teisinį įsipareigojimą gaudami Europos investicijų banko fondus, paskolas e, dvigubai daugiau dalyvauti šiame procese. Tai numatyta tarpininkų teisiniuose susitarimuose ir galima kalbėti apie 75 milijardų eurų kasmet teikiamų paskolų a, e, sumą, tačiau a, e, savo išraišką ir pritaikius svertų mechanizmą, ši suma tampa lygi maždaug 200 milijardų eurų. Taigi e, čia reikėtų kalbėti iš tikrųjų apie didesnį banko dalyvavimą formuojant ES biudžetą. E, dėkoju. Kaip supratau, ponas Baroso įgaliojo poną Kandasu, Tartutinio valiuto fondo buvusi direktorių, peržiūrėti uh, E, Europos investicijų banko galimybės geriau pristėti prie finansavimo projektų vykdomų už ES ribų. Prašom, dar kartą norite papildyti. Vieną minutę. Jeigu investicijų banko vaidmuo bus didinimas, didinamas, pana Levandovski, ar uh, imsitės priemonių, kad nebūtų sukurtas biudžetas paralelus ES biudžetui, kad neatsirastų paralių finansinių priemonių, skatinančių, pavyzdžiui, privataus sektoriaus dalyvavimą. Nes tokiu atveju ES biudžetui kyla paralelaus biudžeto atsiradimo grėsmė. Be kita, ko ar neketinate e, užtikrinti didesnį skaidrumą, siekiant išvengti tokių fondų, kurie išbalansuotų pusiausvyrą. Panas Levantovski vieną minutę. Kalbant apie investicijų banką ir tarptautinį valiutų fondą, tai e, jų vaidmuo neapsiriboja e, tik tai įtaka e, eurozonos valstybėse. Siekiant šių institucijų veiksmingumo, jos turi kažkaip įsilieti į a, e, paskolų iš bendrijos biudžeto teikimo procesą. E, skaidrumo siekiama viešų lėšų panaudojimo srityje, kad būtų galima kontroliuoti šias išlaidas. Bet tai reikalauja įvairių kultūrų susis, susikūrusių įvairiose valstybėse įvertinimo. Pavyzdžiui, Lenkijoje kol kas nefunkcionuoja privataus ir viešojo sektorių partnerystė. Esame tam tikrų iš ankstinių nusistatymų, baimių, bijomasi įvairių reiškinių, ypač sukčiavimo e, jau ne vieną dešimtmetį kūrėme viešą tarnybą, tačiau ji nėra E, tobula. Taigi, ieškodami naujų galimybių, turėtumėm tai daryti per e, naujas finansavimo priemonės ir čia tarptautinio valiutų fondo ir e, investicijų banko vaidmuo yra esminiai. Ačiū, ponas Godmanis, vieną minutę. Norėčiau paklausti pono Levandovskio e, dėl 2000-2006 finansinės perspektyvos priemonių panaudojimo e, įvairioms priemonėms. Šis laikotarpis baigėsi. Kaip yra panaudojami struktūriniai fondai pagal e, šią perspektyvą. Na, o sanglaudos metai baigsi šiais metais ir lik 16 milijardų eurų, kurie a, bus nepanaudoti. Taigi e, ankstesnio laikotarpio nepanaudotos lėšos buvo daug mažesnės - 4,4 milijardo, dabar 16. Taigi mano klausimas, ar tie e, pinigai bus panaudoti kitiems poreikiams tenkinti, pavyzdžiui, globalizaciją ar kam nors kitam, ar išmokėti atgal valstybėms narėms jas gražinant. Man tai neaišku, taigi kokia jūsų nuomonė. Dėkoju. Merci. Question précise. Labai ačiū, labai tikslus klausimas. Dvi minutės, ponė Levandovskė. Paskirtos, tai yra paskirtos lėšos, tačiau tai yra signalas, kad politiniai pažadai neįvykdyti. Kad nepaisant visų pastangų nepasiekėme savo tikslų. Šiose srityse, žinoma, svarbiausias e, likusių įsipareigojimų šaltinis yra sanglaudos politika dėl tos N plus 2 ir N plus 3 logikos. Negaliu įsipareigoti dabar kažkokio tai, kažkokio sprendimo prasme problema yra pripažinta, kad po to, kai arba kai pinigai bus dar kartą panaudojama, atsižvelgiant į krizinę situaciją ir biudžeto deficitus e, valstybės narėse, kurios yra grinosios mokėtojos į ES biudžetą, ar panaikinti tuos įsipareigojimus pagal fondą pagal 17 tarpinstitucinio sustarimo straipsnį galima kai kurios vokelius, ne, vok, vokus padid, padidinti, tačiau nesitikėkite, kad dabar aš pateiksiu atsakymą, nes tai yra komisijos kolegialumo esmės klausimas. Ir aš aišku suprantu, kad reikia išspręsti šią labai gerai įvardintą ir gerai žinomą problemą. Antras klausimas apie ateitį. Reaguojant į krizę, komisija padidino advansinius mokėjimus sanglaudai ir vystimosi fondui, tačiau gali kilti problemų su regionu ir biudžeto kontrolės komitetu, nes yra dar ir projektų, kur žmonės dėl problemų su bankais ir valstybėmis prašo sumažinti kofinansavimą iš valstybių narių pusės, taigi ES tada sumokės už valstybės narės. Turiu pasakyti, kad bus didelis spaudimas šioje srityje. Šiandien e, e, spalio pirmai buvo 24 procentų įgyvendimo e, mastas, valstybėms yra 350 procentų. Ką Jūs manote, jeigu spaudimas bus didelė, vyriausybės neturės pinigų konfinansavimui, ar jūs didinsite avansinius mokėjimus, ar grįšite prie klausimo, kad mm, nedidinti kofinansavimą iš valstybių narių, ar kad ES perims šios mokėjimus bent jau dviems metams. Ačiū, ponė Levandovski, vieną minutę. E, šie klausimai sprendžiami dviem etapais. Vienu vertus disciplinos prasme, kita vertus kyla ir kai kurių problemų. Tur norėčiau grįžti prie idėjos dėl visiško kofinansavimo panaikinimo, panaikinimo atsižvelgiant į tarybos poziciją. Manau, kad ši misija yra neįmanoma. Todėl geriau sutelkti dėmesį į avansinius mokėjimus, dviem etapais, nes pirmasis etapas buvo 8 metais, antrasis etapas yra, buvo 99 metais, būtent padidinti sanglaudos finansavimo prieinamumą, būtent kaip antikrizinę priemonę, panaudojant būtent šias lėšas. Reikėtų daryti tai, kas yra įmanoma, politiškai priimtina. Dėkoju. kaip ten bebūtų. Kai ES biudžetas finansuojamas būtent šitaip, tai yra e, išeitis be išeities, nes e, valstybės narės e, sukuria ES biudžetą ir jų klausimas, jų problema yra, ar visą tai finansuoti iš nacionalinių biudžetų ar iš bendrijos biudžetų. biudžeto. Taigi, norėčiau pasakyti, kad e, regionės plėtros ir žemės ūkio komitetai paprašė užduoti klausimą. Todėl sveikinu pirmininką De Castro, kuris savo komiteto vardu norėtų užduoti klausimą. E, jam suteikėme penkias minutės. Taigi, minutė klausimui, dvi minutės atsakymui po to vieną minutę papildomam, klaus, papildomam klausimam. Pirmininkė De Castro, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu Žemės ūkio komiteto vardu padėkoti už galimybę užduoti klausimą. Komisarė, ES e, ateitis paveiks ir bendra Žemės ūkio politika po 2013 metų ypač kalbant apie išteklius. Ir neoficialiuose dokumentuose apie tai jau buvo paminėta. Apie tai, kad e, bus sumažinti ištekliai, ši idėja prieštarauja norui konstruktyviau e, finansuoti žemės ūkį e, ir kritinės situacijas susijusios su maisto sauga. Taigi, atsižvelgiant į vairias krizės šiame sektorėje, Ir manau, kad mums tektų išleisti daugiau pinigų ir būtų iškraipyta vidaus rinka, bendroji rinka. Junktinėse valstijose per pastarosius metus išlaidos šiame sektorėje padidėjo. Daug, jie išleido daugiau kaip 120 milijardų dolerių pagal nacionalinės programas. Mes turime 2,5 milijonų, milijonų ūkininkų Europos. Junktinėse valstijose palyginti su 10 milijonų Europoje. Taigi disproporcija yra labai didelė. Taigi, kokia jūsų nuomonė apie ateities išteklius, kurie būtų skiri, skiriami bendrai žemės ūkio politikai? Atsižvelginti tai, kad ES išleidžia mažiau negu 1 procentą bendrų išlaidų e, daug mažiau negu Junktinėse valstijose. Pone Levandovskė, jums dvi minutės. Jūs visiškai teisus, pone pirmininkė, tačiau priešingai negu įsivaizduojama e, aps, apskritai e, išlaidos yra mažiau negu vienas procentas, tai yra mažiau negu pusę procento BVP nes tai yra bendrijos politika ir nors valstybės narės e, šios išlaidos šiek tiek didesnės, nes yra netilkimas susijęs su tiesioginėmis išmokomis. Taigi nuo 17 procentų 90-ame dešimtmetyje e, pagal šią finansinę perspektyvą bus išleidžiama e, apie 303 procentus, taigi Mes tai vadiname pre-cooking tos e, žemės ūkio politikos. Ir e, rengiant finansinę perspektyvą 7-13 metų, tai buvo Vokietijos ir Prancūzijos susidarimas. Ir dabar turėtume kalbėti taip pat apie tai, nes, nes Alano Lamansūro sostinėje vyks e, žemės ūkio ministrų sustikimai ir daugelis jų, taigi žemės ūkio lobist, lobistai yra labai gerai organizuoti, priešingai negu įsivaizduojama, nes daugiau kaip 20 ministrų iš įvairių e, šalių su įvairiomis e, žemės ūkio struktūromis pritarė tam, kad žemės ūkio politika būtų tesama. Aš kartuoju, kad tai yra Europos gyvenimo modelio dalis, tačiau taip pat turėtume ir jį keisti. Ir vienas pakeitimų būtų e, paramos susijimas, atsižvelgiant daugiau į aplinkos klausimus, nukreipiant lėšas. Moduliavimas tikriausiai turėtų būti susitarimo dėl žemės ūkio politikos dalis, tačiau aš negaliu įsivaizduoti, kad būtų galima būtų panaikinti ar E, šią sritį, šią paramos sritį, ar ją sutelkti vien tik tai valstybės narėse. Ačiū. Ar norite dar užduoti papildomą klausimą? Ačiū už atsakymą. Atsižvelgiant į tai, ką pasakėte pabaigoje, norėčiau paklausti, ar sutinkate, kad e, šios e, srities perkelimas valstybės narės sukeltų konkurencijos iškreipimus. Pone Levandovskiai, taip, atsakymas yra taip. Tai yra vienas iš argumentų mūsų ginčia dėl to, kad e, nebūtų šis rytis gražinama valstybėms narėms. Tai yra e, klausimas susijęs su žemės ūkio ir sanglaudos politikos e, kofinansavimu. Visą tai turėtų būti teritorinės sanglaidos dalis kaip buvo iki šios finansinės perspektyvos, arba antrosios antrašinės dalies dalies dalis, tai yra žemės ūkio politikos dalis. Tačiau modeliavimui taip, e, nacionalizacijai ne. Dėkoju. Ponui Lewandowskiui, dėkoju ponui De Castro už tai, kad atvyko į posėdį ir uždavė savo klausimus. Pana Hübner iš e, regionų plėtros komiteto atvyko į mūsų posėdį dabar. Ir e, taip pat kaip ir ponas Dekastro, ji turi teisę užduoti vienos minutės klausimą, o po pono Levandovskio atsakymo dar vienos minutės papildomą klausimą. Paklausiu angliškai. E, atsakydamas į ketvirtą klausimą raštu, jūs sakote, kad reikės sutelkti ateities biudžetą uh, į labai aiškiai apibrieštus iššūkius - konkurencingumą, klimato kaitą ir energetiką. Mes taip pat žinome, kad 2006 metų sanglaudos politikos reforma iš naujo perkelė e, tos politikos pagrindinius e, akcentus būtent į tą patį - konkurencingumą, energetiką ir taip toliau. E, todėl aš norėčiau, a, kodėl jūs a, e, tarsi sakote savo atsakymuose, kad tradicinė politika nesugeba tinkamai reaguoti į naujus iššūkius. Dėkoju. E, taigi, mes čia, būdami abu Lenkai, keičiamės nuomonėmis angliškai. O atsakydamas pasakysiu, kad savo Pradinėje, įžanginėje e, kalboje aš pasakiau, kad e, kažkas, kas yra tradiciška, nebūtinai reiškia, kad tai yra pasenę. Ir tai visiškai tinka kalbant apie sanglaudos politiką tame tarpe ir kai kalbame apie sanglaudos politikos daugia e, lygią valdyseną, panaudojant egzistuojantį vietos potencialą. Bet e, žinoma, kai kalbame apie vietos bendruomenės, e, rytų ir vidurio Europoje turėjo e, būti tam tikras mokymosi laikotarpis. Todėl reformuodami E, sanglaudos politiką turime suvokti, kad reikalas turėtų eiti, kalba turėtų e, būti eiti ne vien tik tai apie perskirstimą lėšų, bet taip pat e, apie e, regionų potencialo, kuo optimalesnį panaudojimą. Todėl čia matome tam tokį e, postumį paradigmoje, e, pasistumėjimą link e, konkurencingumo, e, ekologinės ekonomikos e, vystimasi, e, kad sanglaudos politiką kažkuria prasme lisabonizuotume, atsižvelgiant į tai, kas yra įrašyta Lisabonos sutartyje, kitaip sakant, ES pirminėme teisės akte. Esu dėkinga Jums e, už, e, jei teisingai suprantu, už, už, už, už, už Jūsų atsakymą, kad e, Jūs, skirtingai nuo to, ką aš galvojau, vis tik tai galvojate, kad sanglūdos politika vis tik yra moderni ir kad tai įtakos naujos finansinės perspektyvos formavimą. Aš taip pat norėčiau išgirsti iš jūsų, ponas komisarė, kad veiksmai e, klimato kaitos ir inovacijų srityje e, pareikalaus visų pirma veiksmų e, regionų ir vietos lygmenių. Pirmininkas, dėkoju, ponia Hübner. Grįšime dabar prie klausimų, kuriuos nori užduoti biudžeto komiteto nariai. Ponas Jose Manuel Fernandes, APP e frakcijos vardu. Dėkuoju, pirmininkė. E, klimato kaitos rytyje Europa turi būti solidari. Todėl gaila, kad Europos vadovai nesugebėjo tinkamai konsultuotis su parlamentu. E, norint spręsti šios klausimus, reikalingas tam tikras fondas e, neturtingoms e, šalims pagelbėti. Ar nemanote, ponas paskirtasis komisarė, kad jau dabar, kai kalbama apie mokslo tyrimus, e, bandomuosius projektus, Europa ir valstybės narės privalo neatsilikti nuo kitų iniciatyvų Ir todėl e, siekiant kovoti su klimato kaita, užtikrinti konkurencingumą, mes jau dabar turėtume pradėti investuoti į šią sritį. Ir tai e, be jokios abejonės e, privalo taip pat įtakoti ir finansinės perspektyvos formavimą. Ponas Lewandowski. Mokslo tyrimai ir e, išlaidos mokslo tyrimams e, turi prasmės, jeigu jie paskui ir tampa e, komerciniais patentais ir apčiuopiamais patobulinimais. E, tos investicijos turi paskui virsti finansiškai gyvybingais pasiūlymais. Kalbant apie mūsų investicijas į mokslo tyrimus, tai mes e, nuo kitų šalių e, smarkiai neatsiliekame. Trūksta privataus sektoriaus indėlio. Tai labai aiškiai matėsi Galilėjo projekte, kuris iš pat pradžių buvo matomas kaip e, viešojo ir privataus kapitalo projektas, tuo tarpu, kai dabar jisai išvirto į grinai viešais pinigais finansuojamą projektą. Ir todėl e, iškyla tam tikri klaustukai, kalbant apie ateities biudžetus. Taigi, kalbant apie e, mokslo tyrimų finansavimą iš bendro biudžeto, e, problema yra ne tik tai sumos, bet taip pat ir tam tikra dvasia, inovacijos, e, verslumo dvasia. Tai taip pat susijęs su tam tikra socialinė aplinka, kuri leistų perkelti pinigus į mokslo tyrimus ir užtikrintų uh, ūkio konkurencingumą. Jūs taip pat paminėjote kitą dalyką - mūsų įsipareigojimus uh, skurdžiausiams valstybėms. Uh, mes esame girdėję, kad valstybės narės pasižadėjo uh, tiems reikalams kiekvienais metais skirti po 2,5 e, milijardo. Tuo tarpu tai yra labai nedaug. E, mums e, reikėtų galvoti apie 150 milijonų iki 2012 metų. Panas Fernandes, ar norėtume dar paklausti? Jeigu ne, tai tada ponė Balcanį. Ačiū, pirmininkė. Šiandien daug kartų girdėjom minint žodį lankstumas. Ir e, tai nestebina, nes biudžetas tik tada veiksmingas, jeigu jis yra lankstus. E, tai yra numatyta tarp institucinėme sustarime dėl biudžeto, bet tie įsipareigojimai, lankstumo įsipareigojimai nėra pakankami. E, E, mums reikia to lankstumo, kad galėtume tinkamai reaguoti į finansų krizę. Todėl, e, kaip jūsų manima, jūs galėsite suteikti Europiniam biudžetui daugiau lankstumo savo darbe? Ponas Lewandowski, dvi minutės atsakymui. E, tai buvo vienas iš mano svarbiausių pareiškimų, kai aš sakiau, kad mes privalome siekti daugiau lankstumo. Ir to galima siekti keliais būdais. Visų pirma, turime kalbėti apie lankstumo priemonę arba lankstumo priemonę E, instrumentą ir per pastarąsias darybas buvo kalbama apie 190 e, milijonų, jeigu aš e, neklystu, pona Šurjan čia geriau skaičių žino, dėl kurių buvo kalbamasi. Lankstumas taip pat reiškia, kad neišleisti pinigai turėtų būti, turėtų turėti galimybę būti perkelti į kitus metus. Kitaip sakant, kad tas e, lankstumo fondas e, turėtų galimybę aukti. Ir tai turėtų įgalinti mus e, susidoroti su daugeliu nežinomųjų, ne tik tai e, susijusi su kažkokiais surprizais, netikėtais dalykais, bet taip pat ir e, su kitais dalykais, kurie pareikalauja naujų pinigų. 200 e, milijonų e, elastingumas e, nėra pakankas. Turėtume kalbėti apie 21 milijoną ypatingų situacijų fondą, 4 milijonus globalizacijos pasiekmių švelnimo fondui ir kitus fondus. Todėl e, tai, kas numatyta 2007-2013 metų finansinėje perspektyvoje, turėtų būti ne tik tęsima, bet taip pat ir išplečiama. Ačiū, Frančiska, vieną minutę. Ačiū. Ar jūs manote, kad prioritetas būtų įvertinti aukštutinės ribas tose biudžeto išlaidų kategorijose, kurios yra labiau problematinės. Kalbu apie pirmąją A ir ketvirtąją kategorijas. Atsakymas. Turiu lentelę tų probleminių sričių per ateinančius metus 2008 pėstiesiems. Prognozės yra gana neblogos, nors pirmojoje A, 3A, tai yra pirmojoje A, pirmojoje B, išlaidų kategorijos yra nulinė e, maržos riba, e, e, toliau 3A kategorija nedidelė riba, daugelie kitų yra nulinės ribos. Taigi, mes neturime lankstumo ir neturime tų galimų aukštutinių ribų, neturime ir klaustukų dėl peržiūros e, galimybių. Mes esame atlikę šią peržiūrą ir koregavę finansinės perspektyvas, bet dėja gerų naujienų dėl 2-2B išlaidų kategorijų neturiu. Dėkuoju. Ačiū. Manau, kad e, tas e, nulio procentų e, ribos dydis, kuris, kurį jūs minėjote, nėra vienintelis atsakymas. Europos konvento e, metu e, labai išganingą atsakymą pateikė ponas Dehanzas, teiksiu žodį jums. Gerbiamasis paskirtasis komisarė, viename iš atsakymų teisingai akcentavote, jog Romos sutartis daug daugiau kalba apie nuosavas lėšas nei dabartinė sutartis. Tuo metu pirminės lėšos buvo išlaid, pajamos iš muitų, o dabar tai yra lėšos iš nacionalinių biudžetų, patenkančios tiesiogiai į bendrijos biudžetą. Daugeliui valstybių narių kyla problemų, kai joms tenka atsisakyti tų nacionalinių lėšų bendrijos biudžeto vardan. Ypač krizės atveju. Lisabono sutartis numato naujų įsipareigojimų valstybėms narėms ir tai kelia problemų nacionalinių lygmenių. Taigi klausiu jūsų, ar nuosavi ištekliai bus vienas iš jūsų prioritetų. Aš manau, kad komisija turi imtis lyderio vaidmens ir klausiu, ar jūs pabandysite užtikrinti, kad komisija imtųsi aktyvių veiksmų šioje srityje. On... Kalbant apie nuosavus išteklius, nuolatos primename Alan Lamasur pavardę, nes būtent šis asmuo pradėjo diskusijas dėl peržiūros ir dėl nuosavų išteklių ateities. Vėliau jis pateikė įvairių pasiūlymų dokumentuose, apie tai kalbėjo su nacionaliniais parlamentais. Jūs šio klausimo metu jau kalbėjote, kad diagnozė yra labai panaši, kad dabartinė sistema yra sudėtinga. 2005 vadovų tarybos išvados e, buvo kaip niekad sudėtingos su įvairiausiomis išimtimis, buvo labai nukrypta nuo Romos sutarties. Anksčiau 75 procentai šių e, lėšų buvo tiesiogiai paimamos iš valstybių narių ir buvo e, laikomasi principo, kad tos lėšos grįžta į valstybės narės. Na, o kalbant apie situacijos diagnozę, tai e, viskas kaip ir aišku. O kai dėl pasiūlymų, tai pavyzdžiui, viena iš Barozo komandų uh, nepateikė jokios nuomonės apie nuosavas lėšas po to, kai panaša ir pateikė pasiūlymą, paskui Suomiai pateikė pasiūlymą susijusi su aiškesniais nacionaliniais įnašais, būta galimų alternatyvinių sprendimų numatytų parlamento nuomonėse grindžiamų Alan Lamasur poziciją. Na, o mano atsakomybė būtų reaguoti šiame procese dviem etapais. Pirmiausia, reaguojant į sieki pateikti pasiūlymą, nes mūsų prievolė būtų pateikti tokį praktišką pasitikinimą pateisinsianti pasiūlymą, tai būtų mano kaip komisaro atsakomybė. Galėčiau a, pacituoti ministrą pirmininką Braun, kuris sakė, kad pritaikė naują mokesčių sistemą. Mes praradome Ameriką. Ačiū. Ponas Liofol. E, labadiena, ponė Levandovski. Tiesiog norėjau pratesti vieną iš ką tik išsakytų klausimų. Jūsų atsakymai įrodo, kad puikiai pažįstate biudžeto sritį, esate puikiai puikus vadybininkas. Tačiau mano klausimas būtų dėl pačių sumų. Jūs jau kalbėjote apie nuosavus išteklius. Tačiau kokia yra jūsų nuomonė apie sumažintą E, nelabai didelį bendrijos biudžetą. Ar priešingai, jūs kaip komisaras norėtumėte, kad biudžetas būtų didesnis ir tokiu būdu bendrija galėtų vaidinti lemiamą vaidmenį pasaulyje, pavyzdžiui, aplinkos ar klimato kaitos valdymo srityje, globalizacijos srityje ir taip toliau. Kitas klausimas Ar a, jūs paremtumėte dvi, dvi pakopį procesą finansuojant bendrą žemės ūkio a, politiką? Dvi minutės a, atsakymui. A, kuo didesnis būtų a, biudžetas, tuo a, geriau asmeniui, kuris a, už jį atsakingas, nes tai, tai suteikia didesnės veiksmų kla, a, laisvės. Tačiau suvokime, kad Europa išgyvena krizę ar iš jos kapstosi, taigi turime būti realistai. A, e, Pasižiūrėkime į pirminį 2004 komisijos pasiūlymą ir e, kaip jis skiriasi 2006-aisiais e, kur jau kalbama apie galutinį susitarimą dėl 2007-2013 finansinės perspektyvos. Taigi e, pasiūlymai turėtų būti realistiški Ir pavyzdžiui, svarstymų parlamente metu reikėtų vengti per daug tokių išimčių ar E, leidžiančių nukreipti nuostatų, turėtumėme būti realistai ir realistiškai vertinti Europos biudžetą, suvokiant, kad e, turėsime kurį laiką taikstytis, kad ištekliai maži, o poreikiai didėja. Toks būtų paradoksas. Europa negali tenkintis mažesnė pinigų suma, bet taikomas biudžeto indeksavimas. Tai reiškia, kad biudžetas didėja. Bet e, viešosios išlaidos netgi iki krizės ar pagal ūkio stimuliavimo paketo priemonės e, didėjo, didėjo nacionalinių lygmenių, pastebima tam tikra akceleracija ir nacionalinių lygmenių, tas didėjimas yra spartesnis nei bendrijos lygmenių. Tai taip pat sėtina su indeksavimu. Tačiau visada yra lengviau sumažinti įnašą į bendrijos biudžetą, nei į nacionalinius biudžetus, nes tai uh, siejasi su atsiskaitomumu ir atsakomybė prieš visuomenę kiekvienoje valstybėje narėje, taigi aš esu pasiruošęs prisimti reikiamą atsakomybę. E, labai ačiū dar kartą, ponas Lefol. Ar jūsų atsakymas reiškia, kad esate realistas? ir re, laikysitės realistinės pozicijos dėrėdamasi su valstybių ir vyriausybių vadovais. Ponas Levandovskis, e, pasižiūrėsime, kaip viskas susiklostys praktikoje, tačiau tai yra e, sąžiningo žaidėjo pozicija. Aš pasižiūrėsiu, kaip galima suderinti turimus išteklius ir didžiausius iššūkius, kurie, aišku, didžiaja dalimi a, išvelgiami, pavyzdžiui, klimato kaitos valdymo srityje, ITER, Galilėjo ir kitų programų įgyvendinimo srityse. A, visa tai reikalauja milijardų eurų. Bet mes turėtumėm būti realistai. Aš ketinu būti pragmatiškas, esu iš sanglaudos pro, valstybės, E, valstybė, kuri e, gavo e, vieną iš didžiausių bendrijos biudžeto dalių. Taigi aš esu pasiruošęs elgtis pragmatiškai. Ačiū. Labai ačiū. Savaime suprantama, mes spręsime, ar tie, kas yra ne su mumis, yra prieš mus, ar tai, kas eina kartu su mumis, yra už mus. Dėl e, klimato sąlygų du komiteto nariai pavėlavo į šį posėdį ponė Andrėjas NFD frakcijos narė ir pagal taisyklės ji turi teisę užduoti klausimą, ji gali kalbėti vieną minutę, paskui atsakymų bus teikta, e, suteiktos dvi minutės ir pakartotiniam klausimui dar vieną minutę, ponė Andrės. Allô? Yeah. Eh, euh, merci, Monsieur le Président. Euh, je, euh, I'm sorry to have a right. Ačiū, pane pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau, nes kilo problemų vykstant į Briuselį. Norėčiau užduoti tokį klausimą. Paskutinį dešimtmetį, bent jau paskutinį dešimtmetį ES biudžetas nebuvo visas panaudotas kiekvienų finansinių metų pabaigoje. Nuo 10 iki 15 procentų biudžeto lieka nepanaudota ir nors taip pateikiama kaip e, sudėtingo reglamentavimo reguliavimo rezultatas. Man atrodo, kad tai rodo, jog nėra pakankamai atliekama analizės ir nepakankamai konsultuojamasi rengiant biudžetą. Manau, kad valstybės narės turi pateikti prašymus tai daryti ir dėl to, kad e, reguliavimas yra sudėtingas, neturėtų tai e, trukdyti tinkamam planavimui. Taigi pirmiausia, norėčiau paklausti, kaip jūs planuojate organizuoti biudžeto rengimą ir programavimo darbą ateinantiems metams. Antras klausimas, kurį norėčiau užduoti, yra ką manote apie Europos parlamento galės padidinti išlaidų dalį įvairiose biudžeto eilutėse. Ačiū. Prašom, ponė Ramandovski. Ačiū. Čia yra dvi problemos. Viena yra susijusi su įsipareigojimais dėl nepanaudotų lėšų. Tai yra finansinio programavimo dalis, nes išmokos, kurios viršyje finansinę perspektyvą, yra tokių išlaidų ir yra finansinių įsipareigojimų yra daug likusių įsipareigojimų, daugiau kaip 150 milijardų eurų. Ir koks yra ryšys tarp, tinkamas ryšys tarp įsipareigojimų ir išmokų. Netitikimas visada bus. Kitas klausimas yra neišleisti pinigai. Tai yra jau nebesusaistyti su įpareigojimais pinigai. Kaip jau užsakiau, tai yra politikos fiasko jeigu tai nėra tik tai klaida, nes klaidų klausimas ar kitas klausimas. Tačiau lėšos, kurios ir nėra susijėtos su jokiais įsipareigojimais, tai yra politikos fiasko. Politikos, kuriai buvo skirti pinigai, tačiau nepanaudoti. Labai šie klausimai yra gerai žinomi ir aptarti parlamente, komisijoje ir taryboje. Ir vienintelis sprendimas yra peržiūrėti finansinį reglamentą, kad būtų lengviau panaudoti lėšas. Turbūt žinote už tai, apie tai geriau negu aš, nes klausimas yra labai sudėtingas, būtent kaip supaprastinti finansinį reglamentavimą, kad būtų mažiau neišleistų pinigų ir mažiau biurokratijos. Kalbant apie programavimą, manau, kad viskas turėtų būti panašiai ir ateityje. Negalime tikėtis e, metinės politikos strategijos šiemet, nes kolegija pradės dirbti gana vėlai. Taigi negalime to tikėtis. Paprastai preliminarus biudžeto projektas e, rengiamas anksčiau negu metinė politikos strategija. Bet man atrodo, kad šiemet per vėlų jau bus rengti metinę politikos strategiją, kuri yra programavimo ciklo pradžia. Ačiū. Pone Andresen, ar turite papildomą klausimą? Antroji klausimo dalis buvo, ką manote apie Europos parlamento galės padidinti kai kurias eilutes. Na, parlamento galios didėja, dabar turi visišką bendro sprendimo teisę ir tai bus įprastinė teisės, teisėkuros e, procedūra, tačiau vienašališkai jis negali keisti biudžeto. Ir jis turės susilaukti pritarimo iš kitų dviejų institucijų. Ir visada lengviau e, parlamente sutarti dėl biudžeto padidinimo, tai yra skirti lėšų politikos rytims, negu kad taryboje. Daugeliu atveju ten yra taryba atstovaujama finansų ministrų ir jie turi savo skaičiavimų, jie yra atsakingi už nacionalinės įmokas ir kokios lėšos skiriamos e, regionams. Taigi skaičiavimai iš finansų ministrų pusės yra visai kitokie negu bendri e, pinigų srautai tarp Briuselio ir atitinkamos šalies regiono. Tačiau parlamentas neturi tokių galių, netgi pagal Lisabonos sutartį vienašališkai pakeisti biudžeto. Labai ačiū. Pone Vortman, neprisijungusių parlamento narių vardu. Vieną minutę. Ačiū, atsiprašau, kad pavėlavau į posėdį taip pat. Dėl visko buvo kaltas oras. Turiu du klausimus. Pirmasis yra dėl pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Kaip galima garantuoti, kad tie, kurie patiria tuos padarinius, iš tiesų gaus paramos lėšas? Nenorėčiau, kad valstybės narės spręstų, kas gauna pinigus, tačiau kaip mes Europos Sąjungoje galėtum patikrinti, kas gauna tos pinigus. Antras dalykas, jūs jau kalbėjote apie pastatų politiką. Norėčiau sužinoti, kaip būtų galima pagerinti tos politikos e, suderinamumą. E, globalizacija ir pastatai jau buvo šiek tiek aptarti. Kalbant apie globalizacijos fondą, turime mechanizmą, negalime jo nesilaikyti ir nesilaikyti taisyklių. Galime tikrinti ir keisti tas taisyklės, tačiau tai nėra e, dabartinio institucinio susitarimo dalis. Tai turėtų būti daug platesnės diskusijos dalis. Nepervertinti šio e, pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Aš suprantu, kad komisija yra įsipareigojusi mažinti ribas kad e, lėšos būtų lengviau prieinamos iš šio fondo 2009 metais. Dabar tos lėšos lengvai prieinamos. Pavyzdžiui, sumažinus bedarbių skaičių arba atleidžiamų žmonių skaičių iki 500 negu anksčiau, palyginti su ankstesniu reglamentu. Tačiau tai yra taip pat tos diskusijos dalis dėl to, kad biudžeto lėšų panaudojimas turėtų būti lankstesnis Na, o dėl pastatų politikos iš tiesų be, neskaitant Vatikano, mes turbūt esame didžiausias e, nekilnojamo turto valdytojas ir mūsų prioritetas pirkti pastatus, o ne juos nuomotis, reiškia, kad reikia e, ieškoti sinergijos, nes e, įvairios agentūros yra įsikūrusios įvairiose vietose ir reikėtų ieškoti tos energijos tarp įvairių ES atstovybių tiek valstybės narėse, tiek uh, už, jo, už ES ribų. Aš jau atsakydamas poniai Holmeister sakiau, kad mums reikia ilgalaikės vizijos ir pastatų uh, strategijos, kad galėtume patenkinti visų institucijų apetitą vienu mostu. Amen, okay. Eh, Dėkoju. Pone Vertman daugiau neturi klausimų. Vadinasi, paklaus ponė Gressler. Dėkoju, pirmininkė. Aš rengiu pranešimą apie finansų reglamentą ir puikiai žinau tas įvairias taisyklės, kurių reikėtų laikytis. E, kai kalbam apie Europos socialinį fondą, tai e, vien tik tai antraštinės dalys užima penkis puslapius. Ar jūs ketinate peržiūrėti tas taisyklės ir tam tikrą santrauką parengti? Na, o dabar kaip e, sąžiningas tarpininkas, e, kiek sąžiningas jūs būsite, kai eina kalba apie skubėję procedūrą, skiriant lėšas išorės reikalų tarnybai. Kodėl komisija neužtikrina, kad parlamentas čia būtų jos sąjungininkas? Kodėl komisija neužtikrina tinkamo tarp institucinio proceso? Kodėl tik tai komisijos ekspertai dirba, kuriant išorės reikalų tarnybą? Ponas Lewandowski, Inge Grasle be jokios abejonės e, yra pati geriausia ekspertė, kai kalbama apie finansų reglamentą. Turiu pasakyti, kad būtent dėl jūsų darbo parlamentas buvo daug daugiau įtrauktas į 2006 metų peržiūros procesą, negu kad to reikalavo tuometinės formalios taisyklės. Aš nesu pasirengęs atsakyti į jūsų pirmąjį klausimą. E, man net e, patarė prieš klausimus, kad e, būtinai būtent taip atsakyčiau į panašius klausimus, tad aš ir naudojusi tokią galimybę. Dabar kalbant apie sąžiningo tarpininko vaidmenį. Bent jau suteikit man šansą ir nebandykit iš anksto spręsti apie mano gerą valią kuomet kai kalbama apie sudėtingus biudžetinius reikalus. E, ta fast track procedūra, taip, aš kalbėjau apie ją, aš taip pat įspėjau baronienę Ashton, kad mes jau per pirmąjį klausimą tikriausiai e, atsidursime konfliktinėje situacijoje su Europos parlamentu. Uh, Nes jeigu mes norime, kad ta išorės reikalų tarnyba pradėtų veikti nuo balandžio, turėsime neišvengiamai naudoti sparčiąją procedūrą. E, bet pagal darbo e, tvarkos taisyklių 17 punktą mes turime tam tikro lankstumo ir e, pagal tai nebūtinai turime remtis trimetės peržiūros procedūrą. Na, o pabaigdamas pasakysiu, kad iš tikrųjų, ponė Groslė, kai kalbam apie įvairiausias konfliktinės situacijas, jūsų pavardė karts nuo karto iškyla. Pone Groslė patenkinta atsakymu, žodis Lašlo Šurien. Dėkoju. Pirmininkė. Ir mane tenkina paskirtojo komisaro atsakymai kol kas. E, pačioj pradžioj e, jisai pabrėžia, kaip svarbu yra sugebėti ir galėti kalbėti gimtają kalbą. E, jūs paminėjote, kad remiate daugia kalbystę. Jūs taip pat kalbėjote, kad ES politikos turi būti atspindėtos biudžete. Saugumas, ekonomikos augimas, ir kiti panašus šūkiai. E, kaip tik čia ir turėtų būti paminėti e, socialiniai reikalai. E, kažkuria prasme yra valstybių narių kompetencijos rytis. E, apskritai kalbant apie biudžetą, daug iš e, politikos ryčių nėra pakankamai finansuojamas. Taip pat pasakytina ir apie BŽUP. Todėl e, aš ir norėčiau paklausti, ar jūs manote, kad yra gerai e, BŽUP biudžetą mažinti, nes tai. E, Atsižvelgiant į tai, kad tai yra tokia sritis, e, kurioje valstybių narių e, pozicijos ir padėties yra labai skirtinga. Dėkoju. E, jūs puikiai žinote, kokias yra galimybės, kokias yra atsargos. Jūs taip pat, kiek aš žinau, esate daugia kalbystės rėmėjas E, žinote, kad ir aš e, taip pat e, pasisakau už daugia kalbystę. Nors aš žiūriu į kalbų vartojimą pragmatiškai, nors visas jos ir turėtų būti traktuojamos vienodai. Kaip pranešėjas, jūs turite žinoti, kad e, būtent e, bendrojoje žemės ūkio politikoje toje srityje iškilo pagrindinės problemos, kai kalbame apie 2010 politiką. Bet e, greta tiesioginių išmokų e, E, šis rytis yra viena iš mažiausiai nuspėjamų. Diskusijos parlamente dėl e, tokių dalykų kaip e, pieno subsidijos labai aiškiai tai pademonstravo. Ir tai atsispindėjo ir dėrybose dėl 2010 metų E, biudžeto. Todėl aš labai atsargiai kalbėčiau apie e, žemės ūkio biudžeto mažinimą. E, bet kalbant apie žemės ūkio rinką, tai kiek aš suprantu, situacija ten labai tolima nuo neoklasicistinio uh, E, rinkos supratimo. Pone Jedžajevska. Aš norėčiau paklausti apie ES e, biudžetą 2011 metams. Mane domintų jūsų požiūris į mums iškylančius iššūkius. Egzistuoja procedūrinių problemų, nes būtent 2011 m. biudžetas bus pirmasis, kuris bus tvirtinamas pagal Lisabonos sutartį. Mano darbas e, yra prižiūrėti, kaip ES vykdo užsibrieštus tikslus užsienio reikalų ir saugumo reikalų srityje, taip pat kaip ji įgyvendina savo įsipareigojimus anglaudos politikos srityje. Tad kaip 2011 metų biudžetas sugebės padėti įgyvendinti įsipareigojimus, kuriuos ES prisijėmė savo personalo uh, atžvilgiu. Ponas Levandovskis. Na, e, galbūt ir toliau kalbėkime angliškai. Pirmiausia, dėl procedūros. E, dabar mums reikia sutarimo apie tai, kaip elgtis toliau, nes naujoji procedūra e, turi būti perkelta į e, antrinius teisės aktus e, iki tol, kol bus e, pradėtos darybas dėl preliminaraus biudžeto. Na, o antras klausimas yra biudžeto turinys. Žinoma, kaip visada, e, greta nenumatytų išlaidų, kurios daugiausia bus užsienio reikalų srityje, mums e, tenka e, spręsti kitas problemas, sakysim, e, papildomi 75 milijonai kozlodui jėgainės uždarimui. Taigi čia kalbame apie 2011 metus, turim surasti bent jau 50 milijonų, e, kurie būtų klimato kaitos reikalams e, e, skirti, taip pat yra Kopernikus programa. Tad šitie visi klausimai ir iškyla dabar formuojant preliminarųjį biudžetą. Na, o e, kita stadija jau bus sutarimas, e, kai nuo, taip sakant, iš ankstinių diskusijų bus pereinama prie e, antrinių teisės akto e, lygio sprendimo. Dabar, kai jau kalbame apie bendrąją užsienio ir saugumo politiką, jūs žinote, kas ten vyksta. Šiuo metu uh, einam mm, kalba apie tam tikrų atsargų numatymą. E, pagrindinis e, pakeitimas, e, apie kurį aš norėčiau informuoti kolegas iš parlamento, bus bendras sprendimas dėl atsargų, dėl rezervų. Dėkuoju. Na, atrodo, ir baigėsi norinčių paklausti sąrašas. Mes puikiai laik, laikėmės laiko apribojimų. EPP ir socialistai turi dar po vieną minutę papildomam klausimui užduoti. Tuomet ponui Lavandovskijui bus suteikta viena minutė atsakyti. Taigi, ponas Fögel, e, paskui ponui Lavandovskio atsakymas. Ačiū pirmininkė. Anksčiau ponia Hübner e, kalbėjo apie savo nuogastavimus dėl pasiūlymų dėl sanglaudos politikos iki 2013 metų. Kaip bandysite įtikinti savo kolegas iš generalinio biudžeto direktorato ir taryboje, e, kad nebūtų monopolizuojamas tas anglaudos biudžetas. Sprantama, kad 13 metais biudžeto problemos bus sprendžiamos. Anksčiau jūs sakėte, kad iškilo peržiūros poreikis. Ar pritartumėte tam, kad vykstant tokiai peržiūrai būtų peržiūrima ne tik tai aukštutinių ribų dalis, bet ir visi prioritetai, kad būtų galima padaryti radikalių pakeitimų, perskirstintant lėšas atitinkamuose išlaidų kategorijose. Ačiū. Ačiū, ponas Levendovski. Maničiau, kad vadinamą jį darbinį dokumentą reikėtų įvertinti kaip kol kas neoficialų ar neegzistuojantį dokumentą, kol kas keičiamas nuomonėmis ir raštais tarp ponios Hubne ar e, komisijos pirmininko. Kol kas gavome tik e, darbą baigiančios komisijos poziciją. Na ir vienintelis klausimas, vienintelis argumentas, kurį galiu suprasti, yra tai, kad siekiant prioritizuoti, nustatyti prioritetus anglodos politikoje, tai lengviau daryti iš viršaus į apačią, bet ne iš apačios į viršų. Bet tai nėra mano asmeninė nuomonė, tai yra tiesiog argumentas. Tokiam požiūriui negaliu pritarti niekas kol kas tam darbiniam dokumentui negali pritarti, tai tai yra neoficialus e, raštas. Dėkoju, ponas Lavija, vieną minutę, nedaugiau, paskui vieną minutę išklausysime atsakymą. Gerbiamas komisarė, ką tik uh, uh, išgirdome, kad jūs uh, nežinote, koks yra šio neoficialaus dokumento turinys. Nors dokumento antraštė yra komisijos pavadinimas. Niekas nepasiruošęs prisimti atsakomybės už šį dokumentą. Taigi atrodo, kad tas e, dokumento turinys nėra jums labai priimtinas. Tačiau viso klausimo metu jūs išsakėte nuomonę, kad jūs prieš a, e, nacionalinės žemės ūkio politikos renacionalizavimą. Taigi manome, kad šis politikos rytis ir toliau bus viena iš prioritetinių ir e, figuruos labai ženkliai bendrijos biudžete. Taip pat norėčiau paklausti, ar jūsų manimų uh, finansavimo dydis turėtų būti išlaikytas lyg, dabartiniu lygmeniu. Dėkui. Trumpai dėl sanglaudos. Taip, e, šis dokumentas, kaip sakiau, mano vertinimu yra neoficialus, e, nepatvirtintas dokumentas. Kai dėl e, bendrosios žemės ūkio politikos, tai dar 2002-aisiais valstybių ir vyriausybių vadovai susitarė dėl šios srities finansavimo ir jo mažinimo iki 43 procentų iš bendrijos biudžeto iš 2014 metų. Dabar kalbame apie sanglaudą plus žemės ūkį, bet mes orientuojamės realioje politinėje situacijoje, vyksta susitikimai, su ministrais atsakingais už sanglaudą valstybėse narėse. Susitinkama su žemės ūkio ministrais įvairiose valstybėse narėse. Žinote, kad jų yra daugiau nei 20, nei 20 jų yra 27, taigi tai yra labai, labai svarbis rytis visiems aktuali. Dėkoju, ponas Eglun. Vieną mintį. Dėkoju už jūsų lankstumą Ponas paskirtasis komisarė, norėčiau grįžti prie bendrosios mokslinio tyrimų ir ateikomosios veiklos programos bei septintosios programos ir vertinimo, kuris turėtų būti atliekamas rengiantis tarpiniai peržiūrai. Mano klausimus toks. Koks jūsų manimų pats tinkamiausias laikas tokiam mm, tarpinio laiko tarpio vertinimui ir kokia turėtų būti jo apimtis? Dėkoju. Viena vertus pasakysiu, kad klausimas sudėtingas, nes pirmojoje A kategorijoje iš 80 milijonų šiai programai skiriama labai ženkli dalis iki 2004 metų. Kita vertus, tai yra probleminės rytis, nes esama tam tikrų biurokratinių apribojimų, kyla problemų dėl pinigų grįžimo į investavusias valstybės visų pirma reikia suteikti galimybės naudos gavėjams pasinaudoti šią biudžeto dalimi skirtą moksliniams tyrimams. Aš nemanau, kad tai yra lėšų dydžio problema. Taip, ji buvo sumažinta. Pirmojoje A išlaidų kategorijoje finansavimas sumažintas 20 procentų dėrybų su taryba pasiekmėje, tačiau mano vertinimu mokslinių tyrimų vertė suvokiama per jų rezultatus, o ne per finansavimo apimtis ir šioje srityje atsirado tam tikrų lėšų mažinimų dėl to, kad mūsų išvada buvo ta, kad mes nesunaudojame visų skirtųjų lėšų, bet tai yra tik mano išvada. Labai ačiū. Mums liko vos trys minutės. Paskui teks išeiti iš šios posėdžių salės, taigi norėjau padėkoti paskirtajam komisarui už tai, kad čia atvyko su mumis pasikalbėti labai atsakingai, informuotai, kad atsakėte į mūsų klausimus Jūsų atsakymai buvo labai detalūs. Dėkoju Jums už kantrybę. Manau, kad visi komiteto nariai tai labai vertina. Na, o visiems komiteto ir asocijuotųjų komitetų nariams norėčiau nuoširdžiai padėkoti už tai, kad laikėtės nustatytų taisyklių e, ir kalbėjote tik tai tiek, kiek Jums buvo skirta. Pone Levendovski, mums kyla įvairiausių emocijų. Mes e, tarsi jums ir šiek tiek baltai pavydime, E, galbūt turėjome patirties dirbant komisijoje, turbūt e, jaunesni parlamentarai norėtų eiti jūsų pėdomis ir kada nors atsidurti jūsų kėdėje. Šiandieną išmokome labai vertingą pamoką. Suprantame, kad sistema išgyvena permainų laikotarpį. Jums užduoti klausimai įrodė, kad šie klausimai a, galėtų būti pateikiami bet kokiam asmeniui, kuris galėjo teisėtai pretenduoti į žemės ūkio, transporto, regioninės plėtros ir kitų komisarų postus. Tai dar kartą įrodo, kad biudžeto komisaro funkcijos numatytos Lisabono sutartyje reikalauja uh, kolegialumo dvasios, tai yra e, gebėjimo priimti sprendimus komandoje, visoje komisijoje. Taip pat jūsų funkcijoms priklauso ir tos funkcijos, kurios būtų skirtos nacionaliniams ministrams ir kancleriams. Jūs kalbėjote apie realistiškumą, taip jo reikia, tačiau Europos Sąjungoje nepakanka vien realizmo, nes jis niekur nenuvestų. Žan Monė yra labai teisingai pasakęs, kad reikia nepamiršti faktų, tačiau ne vien tik į faktus reikėtų orientuotis, kuriant Europą. Ir aš manau, kad šiandieną šis pasikeitimas nuomonėmis įrodė, kad visi turime bendrą suvokimą, bendrą tikslą norime pasinaudoti Lisabono sutartyje numatytais įgaliojimais, kad pasiektume tikslų įvertinę dabar susidariusią ekonominę ir politinę situaciją. Tačiau negalime būti perdėm dideli fatalistai, turime būti kūrybingi ir